Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che eh, i ritardatari ci raggiungessero, ma l'ambasciatore Marsene. Kągi, jau tikrai labai ilgai laukėme mm, vėluojančių narių, tačiau mūsų svečiai jau trečią valandą lygiai buvo, o mūsų narių vos du buvo gal. Taigi, kai eina kalba kam pirmenybė teikti tiem, kurie vėluoja ar kurie ateina laiku, vis e, pasiseka labiau vėluojantiems, bet jau tikrai daugiau laukti nebegalime. Taigi noriu iš karto pasveikinti ponę Marcen. Noriu pabrėžti, kad ji, jos paskirimas patvirtintas rūpiučio mėnesį. Mes turėjome galimybę su ją pasikalbėti prieš jai pradant eiti savo pareigas, kaip kad tai buvo apibriešta su ponė Ašton, kaip paprastai tai turėtų būti daroma, tačiau ponė Marcin labai maloniai sutiko tai savo pirmųjų darbų, pirmųjų susitikimų sąrašą įrašyti, būtent susitikimas su mūsų komitetu rugsėjo mėnesį iš karto, taigi norime dar kartą padėkoti Jums. Pone Marcin, turėsime galimybę, galimybę aptarti ES vaidmenį Sudane. Mm, ES vaidina labai svarbu vaidmenį, garantuojant politinį stabilumą, toje valstybėje, yra bendrasis taikos susitarimas, kuris po truputėlį duoda vaisių, bet aišku, jį reikia toliau siekti įgyvendinti. Aišku, reikia nepamiršti to, ir, ir referendumo dėl nepriklausomybės. To, kas gali mm, atverti naujų įdomių perspektyvų šiai šaliai. Taigi iš karto mm, Ir suteiksiu žodį poniai Martin, tik labai trumpai dar prieš tai priminsiu, nors aišku, kolegos puikiai e, žino, kokie yra jūsų ankstesni darbai, jūsų biografija, jūs buvote mm, e, e, diplomatė ilgą laiką, jūs mm, visuomet dirbote labai delikačiose, delika, diplomatinėse situacijose, jų, įvairiose misijose, jūs trejus metus dirbote ambasadorė Sudane, prieš tai Afganistane ir dirbote taip pat Irake patarėja ambasadoriaus ir iš tikrųjų labai um, svarbiose vietose dirbote labai sudėtingomis sąlygomis. Mums labai įdomu būtų išgirsti plačiau apie jūsų mandatą, apie jūsų ta, tolesnius darbus, apie jūsų požiūrį į ateitį šioje šalyje. Tikiuosi, kad mes galėsime užmėgsti labai glaudų ir vaisingą konstruktyvų dialogą. Taigi labai mielai ir perdu žodį poniai Marcin po to, po jūsų pirminio pasisakymo, turėsime galimybę suteikti kolegom žodį, kad jie galėtų užduoti jums klausimų, pasidaryti savo mintimis ir galbūt jūs galėsite po to atsakyti į jų klausimus. Prezidentai. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų tokį šiltą pasveikinimą. Mėly parlamento nariai, džiaugiuosi galėdama būti jūsų posėdėje šiandien. Kaip komiteto pirmininkas ką tik paaiškino, mane nuvylė tai, kad taryba paskylė Atsiprašau, aš rūpiučio 11 dieną buvau paskirta į šias pareigas ir aš negalėjau e, dirbti E, susitikti su parlamentu laikotarpiu e, nuo mano paskirimo iki darbo pradžios, bet žiūrėsiu, kad nors dabar turiu galimybę ateiti užsienio reikalų komitetą ir pasikeisti nuomonėmis su jumis savo kadencijos pradžioje. Jau turėjau galimybę susitikti su jumis neformaliai ir labai pasidžiaugsiu, jeigu jūs galėsite išdėstyti savo pasiūlymus ir nuomonę šiandien. Aš tikiuosi, kad galėsiu su parlamentu nuolat dirbti kartu Ir jeigu kas iš jūsų planuojate vykti į Sudaną ar dėl vienos ar kitos priežasties aptarti padėtį jame, susisiekit su manimi. Kaip ES ypatingo įgaliotinė, specialioji įgaliotinė Sudane, aš esu įpareigota e, Catherine Ashton vyriausios įgaliotinės spręsti daug sudėtingų klausimų susijusių su Sudanu, jo politiniu saugumu, žmogaus teisėmis, humanitarinė, raidos padėtimi. Uh, Artimiausi mėnesiai e, turės lemiamos reikšmės Sudano ateičiai. Tai yra e, persilaužimo momentas jo istorijoje, nes yra pasiektas lemiamas e, laikotarpis įgyvendina 2005 metų taikos susitarimą, kuris baigė ilgai Afrikoje besitęsusi pilietinį karą, nusinešusi maždaug 2 milijonų žmonių gyvybės. Išsamaus taikos susitarimo įgyvendinimas yra gyvybiškai svarbus Sudano ateičiai išsamus taikos susitarimas e, baigsis referendumu dėl e, Sudano piliečių apsisprendimo, kokia turėtų būti jų valstybė. Ir referendumas yra numatytas 2011 m. sausio mėnesį iki, rinkim, iki referendumo laikotarpis nulems, ar Sudanas toliau eis link taikos, ilgalaikės taikos ir stabilumo. Mes to labai tikimės. Dabar, kaip matėme iš aukšto rango e, vadovų Sudano klausimais susitikimo, kuriame dalyvavo ir e, Sudano, pirmininkas, e, Sudano viceprezidentas bei kiti aukšti pareigūnai taip pat ir Junktinio Amerikos valstijų prezidentas Obama ir 11 kitų valstybių vadovai ir vyriausybių atstovai iš daugiau negu 25 valstybių ir organizacijų. Taigi ir ten buvo patvirtinta, kad aš esu įpareigota e, gyvendinti ES strateginės politikos tikslus. Liepos 26 dienos tarybos išvadose apie juos yra kalbama politikos tikslus būtų galima apibendrinti šešiomis antraštėmis. Pirmiausia, aktyviai turime prisidėti prie e, išsamaus taikos sustarimo gyvenimo laiku. E, taip pat turime suorganizuoti patikimus referendumus e, dėl pietų Sudano e, kitų metų sausio mėnesį. Antras dalykas, mes turime paremti susitarimą dėl e, sistemos, kuri bus sukurta po referendumo. Trečias dalykas, turime remti institucijų kūrimą, skatinti stabilumą, saugumą ir raidą pietų sudane, vadovaujantis referendumo rezultatais. Ketvirta, turime renkti pastangas pagerinti saugumo padėtį ir sukurti ilgalaikę taiką Darfūrę. Penkta, turime skatinti teisingumą, susitaikymą ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant bendradarbiavimą su Tarptautiniu teisingumo teismu. Šeštas punktas yra uh, humanitarnės pagalbos visame sudane prieinamumo didinimas. Aš kaip ES e, e, specialioji galiotinė e, turiu didinti ES politikos įtaką regione, kad paremtume stabilaus ir taikaus Sudano egzistavimą. Aš viena to negaliu padaryti, tai reikalauja komandinių pastangų ir aš labai glaudžiai bendradarbiausiu visomis ES institucijomis ir tarnybomis bei su valstybėmis narėmis. Taip pat aš noriu pasakyti, kad palaikysiu labai glaudų ryšį su Sudano partijomis, pilietinė visuomenė ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat ir tarptautiniais partneriais, įskaitant Junktinės tautas ir Afrikos sąjungą. Ypač galvojant apie e, Kailį Makerijos, kuris yra Junktinių tautų ypatingas įsigaliotinis, kaip ir Ibrahim Ngari ir e, prezidentų Bekiai ir jo e, Afrikos Sąjungos aukšto lygio gyvenimo komanda su Junktinio Amerikos valstijų atstovais ir kitais tarptautiniais regioniais partneriais aš palaikau artimą ryšį ir labai daug laiko skirsiu keliavimui po regioną. Pradėjusi savo darbą rugsėjo pirmą dieną, aš jau apsilankiau Sudane, kur susitikau su uh, vyriausiais politikos pareigūnais kartų merdžiudoje. Tai yra uh, E, svarbus tarptautinio masto veikėjai. Kaip jau minėta, buvau ir Niujorke, kur vyko aukšto rango pareigūnų susitikimas Sudano klausimais. E, Junktinių tautų generalinis sekretorius praeitą penktadienį organizavo tokį renginį ir be to greta dar vyko daug svarbių periferinių susitikimų. Aš kalbėjausi su Amerikos, Kinijos, Rusijos, e, Britanijos ir Niderlandų pareigūnais, e, kurie yra paskirti ypatingai įsigaliotiniai Sudane. Per artimiausią savaitę ketinu vėl apsilankyti ten Sudane ir Adisabeboje susitikti su uh, E, Afrikos e, lyderiais. Be to ketinu apsilankyti Ženevoje. Prieš aptardama konkrečius savo įgaliojimų aspektus, norėčiau trumpai apžvelgti praeitą penktadienį įvykusi e, New Yorko susitikimą, kuriame ir aš dalyvavau. Kaip jau sakiau, šis renginys buvo labai aukšto rango pareigūnų susitikimas. Baroninė Ašton jame dalyvavo, kaip ir daugelio ES valstybių narių aukšto lygio pareigūnai buvo duotas labai aiškus ženklas tarptautinės bendruomenės tame susitikime, kad Sudanas negali leisti savo grįžti prie konflikto. Referendumas turi vykti laiku ir jo rezultatai turi būti gerbiami. Visos partijos e, turi veikti taikos proceso labui pradėtam Dohoje. Prezidentas Obama E, leido Sudanui pasirinkti arba dar labiau izoliuoti valstybę, arba palaikyti glaudesnius ryšius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Jis labai aiškiai pasakė, kad taikos be teisingumo nebus ir santykiai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis nebus normalizuoti, jeigu nebus e, sukurtas reikiamas atskaitomybės mechanizmas. Prezidentas Obama susitiko su Sudano pareigūnais tiesiogiai ir po tų sustikimų pasakė, kad Sudanas yra pasirengęs pozityviai reaguoti. Mes sveikiname e, Obamos politikos naują aktyvumo politiką, kuri leistų jūs pakeisti padėtį. Viceprezidentas pabrėžė, kad referendumas turi įvykti laiku. Jis pasakė, kad bet koks vėlavimas iškeltų grėsmę bus grįžta prie smurto ir saugumo taryba turi siekti kuo greitesnės pažangos. Pietuose reikia e, įtvirtinti vienybę ir e, siekti nepriklausomybės, apie ką nuolat kalbama. Be to jis sakė, kad per pastarosius penkerius metus Pietų Sudane vyriausybė pasiekė pasiekė daugiau negu ankstesnė vyriausybė ir 50 metų. ES pabrėžė poreikį, kad reikia laikytis. Uh, Išsamios taikos sutarties ir pareikalavo, kad patikimas referendumas vyktų laiku ir kad jo rezultatai e, susilauktų reikiamo dėmesio. Be to ES pareikalavo, kad e, referendumo rezultatų įgyvendinimo mechanizmas būtų sukurtas kuo greičiau, buvo pabrėžta saugumo ir humanitarnės padėties e, reikšming, reikšmė Kaip žinome, Dohoje dabar vyksta dėrybos dėl to ir ES reikalavo e, taikos e, palaikytojams suteikti prieigą prie visų reikalingų įstaigų Buvo kalbama apie padėties sureguliavimą Darfūre ir buvo sakoma, kad žmogaus teisų eksperto mandatas Sudane turėtų būti pratestas. ES pareiškė, kad jie tvirtai remia JAV veiksmus, kuriems vadovauja prezidentas Obama. Taip pat pabrėžė Junktinių tautų ir Afrikos sąjungos gyvybiškai svarbu vaidmenį, ypač buvo akcentuota prezidentom Beki ir jo tarybos e, reikšmė. E, mes matėme, kad dabar Sudanui yra suteikta unikali proga pasikeisti. Pastebėjome, kad tame susitikime buvo susilaukta labai e, daug tarptautinės bendruomenės dėmesio ir e, prezidentas Obama ir kiti aukšto lygio pareigūnai atkreipė į tin didelį žiniasklaidos susidomėjimą. Vicepirmininkams buvo labai aiškiai pasakyta, kad referendumas turi vykti laiku, taikiai ir garbingai, kad rezultatai būtų gerbiami ir mes tikimės, kad po to posėdžio bus e, gerai įsibėgėta rengiantis referendumui. O dabar aš norėčiau pristatyti savo kadencijos pagrindinius e, elementus ir ko ES siekia sudane. Pirmiausia, e, bendradarbiavimo ir patarysės sutarties įgyvendimas po referendumo. Praėjus šimtų dienų po referendumo dėl Pietų Sudano e, apsisprendimo teisės ir dėl e, dėl MBA, RBA referendumo komisijos įkūrimo turės būti pradėtas įgyvenimo mechanizmas nešvaistant laiko. Pietų Sudano referendumo registracija prasidės pietų Sudane ir e, šiaurinėje dalyje, kur gyvena daug pietiečių. Be to, tai bus daroma ir kai kuriuose užsienio šalise. ES labai aiškiai pareiškia, kad referendumas turi vykti taikiai ir laiku ir jis akivaizdžiai turi atspindėti, ko nori Sudano žmonės. Kaip aš jau sakiau, šis ženklas buvo labai aiškiai duotas New York'e praėjusią savaitę. Pietų Sudano referendumo komisijos pirmininkas. E, ką tik pranešė, kad e, Teisėkros procesas prasidės spalio 15 dieną ir jis pasakė, kad tikisi, jog dar bus įmanoma suorganizuoti gerai referendumą sausio 9 dieną. ES nusiūs savo stebėtojų misiją kuri e, kontroliuos e, referendumo procesą nuo pat rinkėjų registravimo etapo. Tai bus e, pastebimas ir svarbus indėlis į skaidrumo E, užtikrinimą referendume. Be to, ES suteiks techninės pagalbos e, Pietų Sudano referendumo komisijai. Mes nusintėme tris techninius ekspertus, kurie dirba kartu su referendumo komisija, du Džyboje ir vienas kartume. Uh, Mes e, taip pat aiškiai pasakėme, kad tikimės, jog rinkimų procese išmoktos pamokos, kaip kad pasakyta ES rinkimų stebėjimo misijos ataskaitoje, susilauks reikiamo dėmesio rengiant referendumą. Nepriklausomai nuo e, jungtinių tautų misijos Sudane, ką tik jungtinių tautų generalinius sekretorius paskelbė, kad dar bus nusiusta ponom Kapos Mm, pirmininkaujama stebėjimo taryba. E, tai padaryta Sudano pusės prašymu, kad būtų padidintas e, pa, referendumo rezultatų autoritetingumas. Europos Sąjunga stebi, kaip yra rengiamas referendumą ir žiūrės, kaip jis vyks, naudodamasi visais turimais informacijos šaltiniais, įskaitant ir stebėtojų misijas, tokias, kokios e, vyko Europos Sąjungoje. Uh, O dabar aš perinu prie e, mechanizmo po rinkimų ir kaip vyks dėrybos dėl jų. E, jau pradėtos pradinės dėrybos dėl e, to, kaip reikalai susiklostys po referendumo, yra atskiros grupės dėl pilietybės, saugumo, ekonomikos ir finansinių klausimų, tarp kurių įeina nafta, valiuta, skolos ir vanduo. Taip pat yra kalbama apie tarptautinės sutartis ir susitarimus. Darbas vyksta, bet jį reikia pagreitinti. Labai svarbu, kad dėrybos dėl e, mechanizmo po referendumo e, susilaukia didelio dėmesio abiejose partijose, e, kurios labai uh, laukia referendumo rezultatų. Manau, kad labai daug reikšmės yra skiriama pilietybės klausimui, e, mažumų statusui, e, turiu galvoje šiauriečius gyvenančius pietuose. E, bendradarbiavimo santykių įsteigimas tarp atskirų partijų E, bus labai svarbus laikotarpiu po referendumo ir bendrai e, Sudano ir viso regiono ateičiai. Trečias dalykas, aš norėčiau pamėti paramą pietų Sudanui. ES remia e, teisinės viršenybės sukūrimą ir administracinių gebėjimų stiprinimą Sudane. Rugsėjo 17 dieną aš dalyvavau aukšto rango pareigūnų techni, e, techninėme susitikime, kuris vyko čia Briuselėje dėl Sudano. Europos komisija jį suorganizavo reagiant jungtinių tautų plėtros programai. E, Pietų Sudano vyriausybės delegacija, kuriai vadovavo Deividas Denas ir e, finansų ministras, pateikė E, finansinį planą, kuriame buvo įvardinta 19 prioritetų, mm, kurie apima ir e, vyriausybės gebėjimų stiprinimą e, iki 2011 metų Liepos mėnesio. Tai būtų daroma, e, nes priklausomai nuo to, kokie bus referendumo rezultatai. ES valstybės narės, kurios yra donorės, pabrėžė, kad Sudanas turėtų išsiskirti aiškius prioritetus ir sukurti administracinius gebėjimus. Be to, pieto Sudanas turi parengti e, gerą planą ir jį įgyvendinti. Pasaulio bankas taip pat pabrėžė, kad bus organizuojamas dar vienas sustikimas dėl Sudano spalio 9 dieną Vašingtone. Dabar perinu prie Darfūro. Europos Sąjunga turi Toliau išlaikyti suteltą dėmesį į Darfūrą, kur saugumo ir humanitarinė situacija vis dar kelia nerimą. Smurtas Darfūrė nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, milijonai yra perkelti iš e, nam, savo namų ir gyvena baisiomis sąlygomis, kaip pabėgėliai ar perkeltų asmenų stovyklose. Pasaraisiais mėnesiais buvo vėl ginkluotų susitarimus tarp sukilėlių ir valdžios e, pajėgų e, išpolių prieš humanitarnius ir taikos palaikymo darbuotojus, grobimų, taip pat ir jungtinių tautų pareigūnų. Europos Sąjunga glaudžiai dirba su e, Afrikos Sąjunga dėl konflikto sprendimo Darfūrė. Europos Sąjunga suteikė daug finansinės, logistinės ir personalo pagalbos Afrikos Sąjungos misijai Darfūrė nuo 2004 iki 2007 metų. Europos Sąjungos valstybės narės dengia apie 40 procentų UNMIN um, išlaidų. Tai yra ES jungtinių tautų bendra misija ir jos mandatas yra apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarnės pagalbos teikėjus, sukuriant saugią aplinką. Kalbant apie politinę sritį, ES nuosekliai e, rėmė jungtinių tautų ir Afrikos Sąjungos atstovų baseliai pastangas įtvirtinti Doha proceso išvadas. A, Jis pabrėžė, kad dėrybos tarp Sudano valdžios ir Darfūro valdžios ir išsilaisvinimo pajėgų um, bus užbaigtos uh, rugsėjo pabaigoje. Tikslas yra pasiekti visapusišką taikos sutarimą. Aš žinau, kad panas Basala daug deda pastangų, mm, kad jinai uh, pa, uh, būtų įgyvendintos. Uh, E, visos nuostas ir iš tikrųjų Doha taikos darybos e, ir jų, jų išvados, kad būtų įgyvendintas. Dėl humanitarnių pastangų ES valstybė ir valstybės narės kolektyviai paėmus yra vienas iš didžiausių humanitarnės pagalbos teikėjų Sudane. Europos Sąjunga uh, toliau siekia, jog humanitariniams darbuotojams būtų leista netrukdomai patekti į tą valstybę, New York'e ir mm, kitose sutikimuose su to šalies valdžia tai yra nuolat pabrėžiama. Sudano valdžia neseniai patvirtino uh, strategiją Darfūrui. Taip pat ir dėl perkeltojo asmenų gražinimo į namus. Didelė, da... viskas priklausys, aišku, nuo to, kaip strategija bus įgyveninta, nuo to, kas vyks vietoje. ES aiškiai pasakė, kad yra pasirengusi dėrėtis su uh, valdžia, tačiau mums labai svarbu, kad būtų griežtai laikomasi humanitarnių principų. Ir kad uh, perkeltų asmenų grįžimas į namus būtų savanoriškas ir e, glaudžiai stebimas, kad būtų tikrai laikomasi visų principų, visų normų. Turėtumėm nepamiršti ir rytų Sudano, kadangi Sudane vieni iš prašiausių e, rodiklių dėl esamos situacijos yra būtent rytinėje dalyje. Čia planuojama e, surenkti inve, kuveitę investicinę konferenciją rugsėjo 1-2 dienomis sutartis dėl investicijų į rytų Sudaną. Čia ir Sudano valdžia, ir Kuveito fondas, ir Islamo plėtros bankas, ir UNDP rengia, mm, rengėsi šiai konferencijai ir peržiūri e, projektinę dokumentaciją. Sudano valdžia yra pareiškusi tvirtą norą, jog ir ES dalyvautų tuose procesuose. Žinau, kad koleg, mano kolegos Europos komisijai Asamblėjoje analizuos rytų Sudano situaciją, kuomet jis kalba apie 150 milijonų eurų mm, planavimą EDF 9 fonde, kur dar lėšos nepaskirstos, kad būtų galima pažeidžiamas labiausiai grupės pasiekti e, taip pat ir pietuose e, Darfūro ir rytuose Sudano. Dabar dėl susitaikymo žmogaus teisių Um, teisingumo. Um, Europos Sąjunga yra pasiryšusi siekti teisingumo, kad nebūtų nebaudžiamumo, kad būtų iš tikrųjų laikomasi tarptautinių baudžiamųjų bylų teismo nuostų. Ir mes sveikiname prezidento Beki išvadas, kurias patvirtino jo darbo grupė dėl Darfūro. Europos Sąjungos pozicija yra iški. Mes remiame tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą kaip instituciją. Mes gerbėme šio teismo nepriklausomumą. Mes paraginome nekart kartą Sudano valdžią e, dirbti kartu su, šia, e, su šiuo teismu. Priminėm e, Romos statuto šalims, kokie yra jų įsipareigojimai, teisiniai įsipareigojimai. Sudano žmogaus teisų ekspertai dirba ten ir Justice Teisėjas Hoffman e, pateikė e, savo ataskaitas dėl e, Sudano Ženevos konferencijoje ir čia jis pasakė, kad kai eina kalba apie Sudano valdžios dalyvavimą, yra tam tikrų teigiamų ženklų, tačiau vis dar trūksta pažangos kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, trūksta nepriklausomos žmogaus teisų komisijos, kuri yra numatyta visapusiškame taikos sutarime, yra rizikos tam tikros dėl referendumo ir dėl to, kad trūksta um, saugumo aplinkos civiliams gyventojams. Ir toliau, kalbant apie dialogą, ES iškėlė klausimą dėl civilio apsaugos, dėl vaikų karių, dėl klausimų susijusių su pasirinkimu referendumu ir pabrėžė, jog būtina pratesti mandatą, lygiai taip pat, kaip pasakė rinktinės tautos. Ir rezoliucija kaip mes tikimės, greičiausiai pasirodys artimiausiamis dienomis. Gerbiami parlamento nariai, čia aš gal ir sustočiau, tačiau labai mielai atsakyčiau į visus jūsų klausimus. Labai laukčiau ir jūsų pasiūlymų, patarimų, kadangi tik pradedu um, dirbti šias tikrai sudėtingas pareigas. Grazie, signor ambasciatore. Apre il dibattito l'onorevole. Ačiū, uh, ponė specialioji įgaliotinį ir diskusijas pradės ponė Sargentinė. Ačiū e, ponė pirmininkė, dėkui e, ponė Marsden, kad šiandien atvykote pas mus. Mano klausimai daugiausia susijęs su tarptautiniu baudžiamuoju tribunalu, apie kurį ką tik užsiminėte. E, baudžiamasis tribunolas išdavė arešto orderį Al Bashirui Taip pat buvo mm, konstatuota, kad bendradarbiavimas su baudžiamųjų bylų tribunalu tikrai yra nepakankamas. Taigi mane domina, ką ES ir ką jūs konkrečiai darysite, kad baudžiamojo tri tribunolo įgaliojimus sustiprintumėte. Albaširas lankėsi Kinijoje, mm, kur, e, buvo, kur įsigaliojo šios šalies konstitucijos, buvo iškilmės, tačiau jis nebuvo sulaikytas. Uh, kadangi artėja Libijoje lapkritį ES Afrikos viršūnių sutikimas, manyčiau, kad ten Albašyras e, dalyvaus, ten būsime visi mes, komisijos valstybių narių atstovai, kągi mes darysime, e, jeigu vis dėlto jis ten atvyks. aukšto lygio Darfūro darbo grupė, ją subūrė Afrikos sąjunga, pateikė e, planus e, dėl ilgalaikės taikos sudane įtvirtinimo. Aišku, mes to visi trokštame, bet kaipgi mes galime padėti e, tuos pasiūlymus įgyvendinti. Paskutinis klausimas Prie baudžiamųjų bylų tribunolo norėčiau grįžti. Mane neramina, kad Albaširas gali apsilankyti Libijoje, prisimenu Lisabonos ES Afrikos viršūnių sustikimą kur nepavyko pono Mugabės dalyvavimo iš kur pavyko išvengti pono Mugabės dalyvavimo, bet E, veiksmų laisvė yra tikrai apribuota ir visi mes labai kiplioj situacijoje atsidurėme. Ačiū, ponis Aršintinai, ponas Takas. Dėl darbo tvarkos, ponė pirmininkė, per pirmas dvi diskusijas, klausimus, e, frakcijų koordinatų koordinatoriai priklausomai nuo frakcijų dydžio galėjo pirmieji užduoti klausimus paskirtajam asmeniui. Mane domina, kodėlgi jūs pasirenkate kitokią strategiją. E, na, aišku, čia nieko tokio, bet tikrai keista, kad mažos frakcijos pakaitinis narys pirmiau gauna žodį negu didesnių frakcijų koordinatoriai. Mane domina, kodėlgi jūs taip pasielgėte, pirmininkas. Iš ties Aš turiu keturis kalbėtojus užsirašiusius ir eilės tvarka užduodu, e, leidžiu jiems pasisakyti. Tai yra, ponės Argentinė buvo pirmoji salėje ir beje koordinatoriai žodžio nepaprašė ir aš labai pragmatiškai pasielgiau, suteikdamas ponės Argentinį žodį, ponės Tanoka, ir jūs norite e, pasakyti šiuo klausimu, ponas Tanokas, na, tikrai narių nėra, nėra daug, tai gal būtent dėl to galima suprasti į jūsų sprendimą, ponas Tanokas, prašom, ačiū, sveikinu, ponė Martin E, jūsų paskirimu, jūsų CV tikrai spūdingas, e, užsienio reikalų e, ministerijoje daug nuveikėte, buvo ambas, buvote ambasadorė keliose šalyje ir esate es specialioji galiuotinė Sudane. Akivaizdu, kad Junktinė karalystė labai susidomėjusi, ką jūs darote. Aišku, E, jūsų situacija nelengva, Sudanas mane labai domina, e, milžiniška šalis, e, turi daug išteklių, bet tragiška istorija. Jūs kalbėjote apie Darfūrą, pilietinį karą pietuose. Tikrai sutinga sprendimą reiks priimti dėl Albašyro, kuriam baudžiamųjų bylų tribunolas už išdavė e, arešto orderio ir kaipgi su juos ruoštės bendrauti, tai diplomatiniai sunkumai patys įvairiausi. Taigi, mm, e, Sudano viceprezidentas e, atvyks į mūsų komitetą, diskutuosime apie šios šalies ateitį. Tikrai situacija labai slidi, kaip pabrėžėte savo įžanginėme žodyje. Uh, Reikia išvengti tos keblios padėties didesnio apsunkinimo. Taigi, taigi pietus ketina atsiskirti, nes panašu, kad jiems nusibodo visos tos problemos. Kaip reikia spręsti referendumo problemas dėl registracijos, dėl galimų bandymų klastuoti rezultatus? Taigi, ar es būtų pasirengusi mm, pripažinti pietų nepriklausomybę net ir be referendumą, atsižvelgianti tai, kad šiauriai vadovauja mm, ieškomas prezidentas ir nesiekiantis e, taikos. Taigi, mm, ar mes galėsime to pasiekti, kaip reiks išvengti to, kad šiaurėje esantis pietiečiai nebūtų persiekiojami ir išvaromi iš šalies. Uh, Obama neseniai nusprendė mm, panaikinti sankcijas Sudanui, tai tarsi meduolis stengiantis e, paskatinti Sudaną kalbėtis. O ką mes darysime mm, pirmiausia per saugumo e, tarybą buvo e, Albašyras įvarytas į kampą, o dabar tarsi bandoma pakeisti situaciją negi šiam žmogui bus suteiktas e, e, imunitetas. Taip pat man įdomu, ar e, saugumo taryba gali, man atrodo, kad gali mm, įsikišti, galima bus perkalbėti Kiniją, JAV, tačiau ar jums pavyks įtikinti Prancūziją ir Jungtinę karalystę saugumo tarybą, taryb, taryboje. Ar ES pozicija tokia vieninga, kad ji visuomet gerbė teismo sprendimus? Taip pat e, žinome, kad EP tyriamoji misija vyksta. Ar žinote, kas bus vyriausiasis e, stebėtojas? O kalbant apie jūsų uh, pareigas, ar turite pakankamai išteklių, žmogiškųjų išteklių, transporto išteklių, žinau, kad sudane keliai tikrai prasti. Kaip manote, ar jums pakanka to, ką turite, ar reikia kažko daugiau? Ir galiausiai labiau asmeninis klausimas, aišku, galite neatsakyti, ar e, Britų užsienio reikalų ministerija jums yra išdavusi mm, E, diplomatinį pasą, kadangi jūs pirmoji Britė užimti tokias e, pareigas ir mane domite, e, kokiu, kokį pasą jūs parodysite įvažiuodame į Sudaną. Ačiū, ponė Tanok, toliau Vaigol. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, aš negaliu taip džiaugtis, kaip Britanijos kolega džiaugiasi, nes uh, Ne vienas iš Slovenijos kandidatų nebuvo pasirinktas į pirmąjį Europos diplomatų e, ratą. Tačiau aš džiaugiuosi tuo, kaip ambasadorė įvertino situaciją Sudane. Man tik tai trūko vieno dalyko. Norėjau gilesnio politinio įvertinimo. Ko mes tikimės? E, Sudane. Kas įvyks sausio 9 dieną? Ar turite kokių lūkesčių? Neseniai kalbėjausi su kai kuriais Sudano politikais, kurie taip pat e, dalyvauja Dohos dėrybose. Jie tikisi, kad sausio 9 dieną prasidės pilietinis karas. Jie sako, negali būti kad išvengsime pilietinio karo. Taigi, ar jūs turit kokį scenarijų, ar New Yorko susitikime buvo kalbama, kokie yra rimti spėjimai, kas gali atsitikti vienoje ar kitoje referendumo rezultatų pusėje. Norėčiau paklausti jūsų gerbiamoji ambasadorė. Jūs Sudane jau esate buvusi kaip ambasadorė kurį laiką, aš pats Sudane e, subuvęs ne kartą, kai dar fūro krizės problemas sprendėme. Mes be abejonės žinome, koks nepatikimas yra politinis dialogas su Sudano politiniais veikėjais Jūs paminėjote kai kurios iš jų tokius kaip Abdullah Rahida ar Kalila Ibrahima. Tie žmonės vis dar yra aktyvus, jie vis dar vadovauja, jie užima svarbes pozicijas įvairiose svarbiose Sudano grupuotėse. Bet aš neįsivaizduoju, E, su gal reikėtų tikėtis e, tokios informacijos, kad Karinas sėdės kalėjime Prancūzijoje ir panašiai. Turbūt tai nėra pati geriausia taktika politiniam sandoriui su bet kuo pasiekti. Todėl aš paskatinčiau pradėti rimtą ir testinį dialogą su visomis e, sukilėlių grupėmis, su visomis frakcijomis Sudane. Aš pirmiausia kalbu apie Darfūrą. Tačiau tą patį galime pasakyti ir apie pietų Sudaną. Aš nesu visiškai įsitikinęs, kad New York'e susitikę politikos veikėjai e, kišenėse nespaudė kumščių. Situacijagi yra labai sudėtinga. Ir jūs puikiai tą suprantate, kaip ką tik, kad kalbėjote, akivaizdžiai pastebėjome. Aš turiu rimtų dviejonių ir bijau, kad per artimiausius mėnesius jums iškils labai daug rimtų uždavinių. Tačiau esu tarptų parlamentarų, kurie nuolat prašome ryšių su jumis ir aš taip pat turbūt vyksiu į Sudaną. Grazie, onorevole Vaigel. Ačiū, Vaigel. Toliau Svensson. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiam ambasadoriai už tokią įdomią analizę ir tokios itin sudėtingos padėties, kurią mes puikiai pažįstame Sudane pristatymą. Jūs e, prabėgomis paminėjote, kad įplaukos iš naftos ir naftos e, šaltiniai e, atlieka labai svarbu vaidmenį. Įplaukos turi būti dalyjamos tarp pietų ir šiaurės. Ir be bejonės čia egzistuoja ir užsienio privačių interesų. Ar tai suvaidina kokį vaidmenį besirengiant e, tam referendumui, užtikrinant stabilumą prieš e, referendumą, ar užsienio interesai tame kontekste yra svarbus. Grazie, onorevole Svensson, onorevole... Ačiū, ponė Svensson, toliau autola. Thank you very much, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Masin. Aš jau turėjau malonumą su jumis sustikti vakar ir esu absoliučiai įsitikinusi, kad į Sudaną yra paskirta teisinga atstovė. Dėkoju dar kartą Jums už mums skiriamą laiką. Norėčiau pasakyti, kad mano sekretoriatas šiandien susitiko su Sudano žmogaus teisų gynėjais. Pirmiausia, Ali Agab ir Ali Moni Ilgab. Ir iš jų lūpų mes išgirdome, kokia sudėtinga yra žmogaus teisų gynėjų padėtis Sudane. Mums buvo pasakyta, kad saugumo e, pajėgos e, labai plačiai persekio žmogaus teisų gynėjas ir juos e, engia. Ką ES delegacija kartume galėtų padaryti šiuo požiūriu? Aš įsivaizduoju, kad kol kas nėra realiai bandyta bendradarbiauti su žmogaus teisų gynėjais ir aktyvistais. Ar jūs, kaip specialioji galiotinė, įsipareigotumėt užtikrinti, kad ES sukurs reikalingą žmogaus e, teisų centrą e, Sudane, kuo greičiau, nes, kaip žinia, dabar pagal e, naują susitarimą tai yra, e, naują reglamentą tai yra privalu. Ir ar jūs užtikrinsite, kad toks e, centras palaikys glaudų ryšį su Sudano pilietinė visuomenė? Pavyzdžiui, kad bus organizuojami seminarai aptarti tam, kaip būtų galima dirbti. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad žmogaus teisų judėjimų indėlis Sudane yra nepaprastai svarbus užtikrinant taiką ir teisingumą. Autola. Ačiū, ponė Autola. Toliau Dekaiser. Merci, monsieur le président. Madame Arsène, euh, bienvenue. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Pone Marcin, Europos parlamente ir mūsų komitete labai džiaugiuosi, kad mūsų specialioji atstovė tikrai dirba taip arti, ten vietoje ir taip puikiai išmanom visus klausimus, ten kartume ir taip toliau. Aš manau, kad tikrai galiu Jūs labai pasveikinti, nes manau, kad buvo priimtas tinkamas sprendimas Jūs paskiriant į šį postą. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, nes e, gatvės pilnos demonstrantų. Kaip jūs žinote, e, norėčiau jūsų paprašyti e, pakalbėti tokiu klausimu. Jeigu jūs jau kalbėjote tuo klausimu, tai nebekartokite to, aš pasiklausiu kolegų, tačiau jeigu dar nekalbėjote, noriu paprašyti visų pirma, pavyzdžiui, turint omenyje referendumo perspektyvą, jūs aišku minėjote referendumą, kaip Jeigu, tarkim, eitų kalba apie Sudano skylimą, kokie būtų, kokie būtų padariniai, mes matėme Darfūr atstovų čia, kurie nekarta teigė, jog tikrai, ne, tikrai negalėtų taikyti su tuo. Gal galėtumėt pakalbėti apie tai. Antras dalykas. Uh, rinkimai, kurie neseniai įvyko, buvo labai sudėtingi, buvo daug pažeidimų ir, aišku, situacija šiaurėje ir pietuose buvo labai skirtinga. Pietuose mm, dėja į rinkimų procesą kišosi ginkluotosios pajėgos. Kas buvo padaryta, kokių priemonių numatoma imtis, kokia yra spelas situacija, tarkim, kas bus daroma dėl referendumo, ar e, jungtinių tautų misija galėtų suvaidinti kažkokią tai mm, apsauginę buferio rolę. Ir taip pat dėl situacijos šiaurėje gal galėtumėt pakalbėti, turint omenyje rink, nesenus rinkimus. Ir e, atstovavimą asamblėjų, kaip jūsų manimų, ar, ar tikrai buvo pasinaudota tais rinkimais, kurie turėjo tapti pirmų žingsnių link daugia partystės ir taip toliau, ar iš tikrųjų čia ar, tikr, ar nėra taip, kad rinkimai iš tikrųjų pakenkė gal labiau opozicijai nei padėjo, turint omenyje taikytą taikytą. Ir pabaigai ponas Lunačekis. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, aš irgi savo vardu noriu pasveikinti gerbę ambasadorę. Anksčiau aš jūsų nepažinojau, bet kiek apie jūs girdėjau, o ir iš jūsų gyvenimo prašymo, matau, kad jūs turbūt esat labiausiai tinkama atlikti šias, šį darbą. Bent jau man, ponė Brokai, taip atrodo. O aš dabar norėčiau paminėti tris rytis, kurias jau kai kurie kolegos prieš tai paminėjo. Naftos bendrovių vaidmuo Sudane. Daug kas iš e, kaimyninių, ypač regionų tarp pietų ir šiaurės, bando pasiekti tą naftą. Aš pati prieš dešimt metų bendradarbiau su Austrijos naftos bendrovė, kuri daugiau nebeturi ten interesų. Uh, Ir matau, kad su tarptautinėmis bend, naftos bendrovėmis iškyla toks sunkumas, kad kai kurios jų elgesi e, Afrikoje tarsi ten būtų skirtinga planeta. Jos visai nebekreipia dėmesio į tai, kur jos iš tikrųjų veikia ir kokios problemos toje valstybėje egzistuoja. Ar jūs palaikot kokį ryšį su tokiamis naftos bendrovėmis ir ar jos atlieka kokį vaidmenį referendumo procese? Ar jos remia tą stabilumo procesą? ir kaip naftos įplaukos bus paskirstytos prieš, po referendumo, kad ir kaip jis besibaigtų. Ar mes iš ES pusės galėtume vienai par kitaip padėti um, toms bendrovėms paremti vietoje vykstančius procesus. Antras dalykas yra susijęs su tuo, ką mano kolegė Heidi Hautala sakė. Uh, pusimieji jūsų kontaktai su pilietinės visuomenės organizacijomis ir žmogaus teisų gynimo organizacijomis? Pirmiausia, Hartume, bet turbūt ir kitose šalise. Ar tai būtų moterų organizacijos ar kokios kitos, pavyzdžiui, ekologinės organizacijos? Jos egzistuoja, nors ir labai nedaug žmonių jose dirba, bet jos veikia. Todėl tikiuosi, kad mes galėtume jas paremti ir išreikšti mūsų susidomėjimą jomis. Ar jūs planuojate tai daryti, ar ketinate dirbti šioje srityje, ar kalbėsitės e, su jomis savo veikloje? Trečias dalykas. Dėl pietų Sudano pabėgėlių, kurie vis dar tebe gyvena šiaurėje, ar tai specialiuose stovyklose, ar kur kitur. Kiek aš žinau, šariato įstatymas yra taikomas šiaurėje visiems, kas ten bebūtų, nediferencijuojant e, musulmonų ir kitų tikėjimo žmonių. Kitų tikėjimų žmonių. Uh, ogi pietų sudaniečiai yra krikščionys, ne musulmonai. Ir yra buvo problemų, kai e, moteris tose stovyklose gamindavo alkoholį ir jį pardavinėdavo pagal šariato įstatymą, tai yra draudžiama ir dėl to tos moteris būdavo sukišamas į kalėjimus. Ar jūs galėtumėt pristatyti, kokia yra padėtis dabar e, vietoje? Maždaug 3 milijonai pietų sudaniečių, daugiausiai krikščionys, o ne musulmonai, yra E, šiaurės Sudane ir jiems yra taikomas šarijato įstatymas. Ir jeigu jie daro ką nors, kas yra leisina pagal jų tikėjimą, bet netenkina šarijato įstatymų, jie yra baudžiami. Ačiū. Ačiū gerbiamoji Lunačiek. O dabar žodis poniai ambasadoriai. Well, thank you all very much for those, um, those very interesting questions. Labai ačiū už tikrai įdomius klausimus, pasistengsiu kiek galima geriau atsakyti juos. Uh, Pradėsiu nuo ponios Seržantinį klausimo, ypač dėl tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo. Šio klausimu aš jau sakiau, kad ES nuosekliai rėmė ir remia teismo kaip institucijos darbą ir ragino Sudaną bendrabiauti su šiuo teismu. Vyriausiai galiotinė, kaip žinote, paskutiniais mėnesiais bent porą viešų pareiškimų padarė dėl vizito į Čadą ir Keniją. Ir priminė toms valstybėms jų tarptautinius juridinius įsipareigojimus. Taigi mes tikrai nedvėjojame ir išsakome labai aiškiai e, mūsų poziciją šio klausimu. Pasižymėjau tai, ką Jūs pasakėte dėl ES ir Afrikos Sąjungos vadovų sutikimo lapkritį. Aš žinau, kad vyksta diskusijos su Afrikos Sąjunga tuo klausimu, tačiau nenorėčiau šiuo momentu leistis į platesnės diskusijas, tačiau tikrai pasižymėjau Jūsų išsakytas mintis. Dabar dėl prezidento Beki Mm, darbo grupės ir kaip galėtumėm padėti įgyveninti e, jų sprendimus. Mes skatinam prezidentam Bekį ir jo komandą įgyvendinti taip pat ir tą ataskaitos mm, dalį, kur kalbama apie teisingumą ir sutaikymą. Kaip žinote, Afrikos sąjungos vadovų sutikime būdžiai, man atrodo, buvo suteiktas prezidentui Mbeki labai platus mandatas, ypač akcentuojant prezidento Mbeki vaidinamą vaidmenį visais klausimais Sudane ir Afrikos sąjunga teikė techninę pagalbą ekspertų, kad padėtų jam dalyvauti uh, pavyzdžiui, e, ruošiant įvairias priemonės po referendumo tam laikotarpiu. Senakas teiravosi dėl įvairių dalykų, visų pirma, dėl to, kas atsitiktų, jeigu pietų Sudano mm, valdžia imtųsi vienašališko tokio požiūrio, kaip ES tai sureaguotų. Uh, labai sunku būtų spėlioti, kas galėtų būti, kas negalėtų būti. Ir mes tik tai stengiamės pabrėžti, jog ES nori jog mm, referendumas vyktų pagal visapusiško taikos sustarimo nuostatas, kad viskas vyktų laiku, o, patikimai tinkamai ir manau, kad mes, mūsų geriausias indėlis būtų būtent akcentuoti, kad būtų gyvenintos visos taikos sutarimo sąlygos. Manau, kad tai yra geriausias kelias į priekį. Dabar dėl to, kas galėtų atsitikti pietų sudaniečiams, kurie gyvena šiaurė, tai labai svarbus klausimai, ypač e, tais aspektais ir, ir taip pat ir dėl šiaurės sudaniečių gyvenančių pietuose. Ir tai yra irgi aptariama dėrybose dėl visų galimų priemonių po referendumo laikotarpiu. Aišku, viskas labai priklausys nuo referendumo rezultatų. Tačiau yra tikrai asmenims pateikti visi, visos garantijos, kad tikrai jie netaps kad į, kažkokiamis aukomis. Ir iš tikrųjų mes dirbame uh, tais klausimais, kurie yra labai svarbus, tai yra mano um, darbo paketo pagrindinė dalis. Jūs um, klausėte dėl JAF, ne, dėl galimybės Mm, kad saugumo taryba atidėtų tai baudžiamųjų bylų teismo sprendimo gyvenimą. Čia viskas galbūt susijęs su Junktinių tautų saugumo tarybos sprendimais. Mm, Junktinių tautų saugumo taryba turi galės, man atrodo, atidėti apkaltinimo pritaikymą e, vieneriems metams negalima paneigti, aišku, to, tokių galių, tačiau šis klausimas yra diskutuojamas jau kurį laiką ir Afrikos sąjungai nekartą išreiškė susidomėjimą tokią galimybę pritaikyti. Uh, Vis tik tai aš nemanau, kad e, tokia galimybė būtų realizuotina dabar, e, bet, bet kokiu atveju eitų kalba tik tai apie e, sprendimo atidėj, įvykdymo atidėjimą, o ne panaikinimą. Aišku, kad tarptautinių baudžiamų bylų teismas yra paskelbęs arešto orderį, taigi eitų kalba apie jo įgyvenimo terminą dėl pagrindinio rinkimų stebėjimo misijos vadovo kol kas nėra dar nustatyta, kas tai bus. Dabar dėl mano darbuotojų, dėl logistinės visos pagalbos. Aišku, kol e, Europos išorės veiksmų e, tarnyba yra formuojama, mes pergyvenome perinamą laikotarpį, aš peržiūrėjau savo komandos sudėtį, būtent atsižvelgdama į tai, kaip ir tuliuojasi visa bendra situacija. Aišku, svarbiausius sprendimus priims baroninė Ashton, bet ateityje aš labai glaudžiai dirbsiu su um, generaliniu direktoriumi Afrikos klausimams, kai tik tai ta pozicija bus užpildyta. Uh, nes labai svarbu, kad ES specialiųjų e, įgaliotinių e, tarnybos būtų pilnai integruotos į komisijos struktūras ir e, išorės veiksmų tarnybos struktūras. Na, aišku, labai svarbu, kad turėčiau visas reikiamas galės, visus išteklius įgyveninti man pavestas užduotis. Dabar dėl to, ar turiu Junktinės karalystės pasą ar ES leidimą, Ponas Vagel taip pat įravosi dėl to, kas būtų, mm, tarkim, referendumai pasisukus viena ar kita mm, kryptimi dėl galimo smurto e, region, kuriuose regionuose, dėl tam tikros įtampos, e, gana nerviško tokio nusiteikimo, galvojant apie įvairias galimybės. Visos šalis yra nuolat mūsų raginamos užtikrinti, kad visi procesai, kas be būtų, būtų taikus. Labai svarbu, kad būtų pasiekta pažangos dėrybose dėl visos padėties po referendumą, aišku, dėl saugumo situacijos ir dėl kitų priemonių. Aišku, kuo daugiau bus galima suderinti iki referendumą, aišku, tuo mažiau tų problemų išliks, tuo mažesnė bus ta rizika. Uh, koks galėtų būti referendumo rezultatas, aišku, čia jau nuspręs Sudano žmonės. kalbant apie pietinę dalį ir kažkokius tai separatistinius jausmus, yra tam tikrų galbūt tokių pastebėjimų, bet labai sunku čia būtų spėlioti. Aš, aišku, puikiai žinau Salvakir, kokie yra komentarai tuo klausimu iš New Yorko. 60 procentų registruotų rinkėjų turi ateiti į referendumą ir išreikšti savo poziciją, kad referendumas įvyktų. Tai aš manau, tokie, tokios ribos irgi yra labai svarbus dalykas, galvojant apie būsimą referendumo rezultatą. Jūs kalbėjote apie dialogą, dialogo svarbą tarp abiejų pusių. Aš tikrai, manau, pritariu, kad būtina užtikrinti, jog abu minėti ponai atvyktų į Dohą ir dalyvautų Dohos procese. Drahit e, yra šiuo metu Londone, nemanau, kad jis gyvena kalėjimo sąlygomis, kiek žinau, labai patogiai jis gyvena ir taip girdėjome skundų iš e, vyriausybės. Abdulahid ir Kalit Ibrahim e, turi prisijungti prie proceso. Kalim uh, kiek aš žinau, yra Libijos teritorijoje, taigi jie galėtų tikrai jį paraginti nuvykti į Doha. Jų indėlis tikrai būtų labai svarbus to klausimo. Sensen teiravosi dėl pajamų iš naftos paskirstimo tarp pietų ir šiaurės ir tam tikrų privačių interesų vaidmens šios rytį. Bijau, kad galiu tik jūsų klausimą pasižymėti, tačiau nedaug ką galėčiau jums atsakyti. Aišku, šiaurė prarastų didelę dalį naftos pajamų, jeigu pietus atskiltų, tačiau aišku viskas priklausys nuo jų tarpusavio susitarimo. Tie klausimai dabar yra dėrybų tarp dviejų pusių mm, objektas. Aš galbūt dar gal, pabandyčiau į ponios Lunačią klausimą to klausimo dėl naftos kompanijų vaidmens referendumo procesuose ir kai, taip pat dėl to, kai, kokie sprendimai bus dėl naftos paimų paskirstimo. Tikrai nedaug ką galėčiau pasakyti, aš tik tai žinau, kad Norvegija vaidina labai svarbu vaidmenį teikdama pagalbą abiems pusėms. Uh, jų pasirengimuose dėryboms dėl nafto, pajamų iš naftos pasiskirstimo tam, kad būtų galima užtikrinti, jog būtų visi reikiami duomenys, kad būtų galima dėrybas vesti skaidriai. Aš galiu pasakyti, kad tikrai Norvegai atliko labai naudingą darbą ir mes kaip ES tikrai turėtumėm labai skatinti uh, Um, dėrybų šalis, kad jos e, stengtųsi spartinti tas dėrybas ir tikrai sutartų dėl pajamų iš naftos pasidalymo. Dar ponia Hautala teiravosi dėl žmogaus teisų gynėjų. Taip ir dar ponia Lunačiak e, tuo pačiu klausimu teiravosi dėl moterų organizacijų. Galiu jūs patikinti, kad Mm, ketinu e, savo mandato metu palaikyti glaužius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis, taip pat ir tomis, ypač kurios užsieima žmogaus teisų gynimu, moterų klausimais. ES finansuoja kelias vietinės žmogaus teisų nevyriausybinės organizacijas sudane per Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. ES taip pat dėl kai kurių žmogaus teisų pažeidimo konkrečių atvejų ir dėl pateikė Sudano patariamai tarnybai svarstyti, atkreipė Sudano valdžios konkrečiai dėmesį į tuos atvejus. Taigi galiu Jūs patikinti, kad labai atidžiai stebėsiu tuos klausimus ir dirbsiu asmeniškai pati dėl jų, nes mums irgi tenka ta atsakomybė dėl žmogaus teisų klausimų sprendimo. Uh, dirbant Sudane. Pone Dekaiser teiravosi visų pirma dėl to, jeigu pietų Sudanas atskiltų, kokie būtų padariniai Darfūrui. Čia aš galiu pasakyti tik tai tiek. Darfūro judėjimai nereikalauja nepriklausomybės ir vienintelis dalykas Darfūrui e, klausimas lieka, ar turi būti vienas bendras regionas. Tai ir aš manau, kad tai turi būti išspręsta e, Dohos dėrybose, nes yra skirtingų nuomonių, bet tikrai dabar didelė dalis Darfūro pilietinės visuomenės e, išreiškia didžiulį susidomėjimą šio klausimu. Esu tikra, kad kas be būtų pietų šiaurės santykiuose. Visa tai, aišku, smarkiai įtakos Darfūro situaciją, bet nenorėčiau um, dabar konkrečiai labai darbi, kalbėti tais klausimais. Kalbant apie ES mm, rinkimų stebėjimo misiją, reikia pasakyti, kad reikia pasimokyti e, iš rinkimų ruošiantis referendumui. Uh, Ir būtent tai aš labai ir akcentavau e, pirmą kartą lankydamasi Sudane mėnesio pradžioje ir e, galutinėje ataskaitoje kurią parengė su misija, buvo labai svarbių rekomendacijų, kurios yra labai aktualios taip pat ir referendumo organizavimui mes stengiamės atkreipti pietų Sudano rinkimų e, organizavimo komisijos ir kitos Sudano valdžios dėmesį į tai, kaip būtų galima konstruktyviai pasimokyti iš tos patirties kad referendumo procesui tai būtų naudinga. Ehm, Junktinės tautos dabar ketina vaidinti svarbesnį vaidmenį, sukurdama visose 74 e, e, rinkiminėse apygardose rinkimų paramos bazės ir dabar dedamos visos pastangos su pietų sudaniečiais dirbti, apmokyti juos, taip pat ir šiaurės sudaniečius apmokyti, būtent paruošti juos referendumo procesams. Taigi aš manau, kad visa tai, kas yra daroma, yra daroma pasiremiant patirtimi sukaupta per rinkimų stebėjimo misiją. Kalbant apie platesnį politinį kraštovaizdį, bendrai e, Sudano demokratizacijos procesus. E, galiu pasakyti, kad valdančios partijos tiek šiaurėje, tiek pietuose taip laimėjo e, didžiąją daugumą vietų, o pozicinės partijos gavo labai mažai vietų abiejose asamblėjose. Taigi Manau, kad labai svarbu visų pirma akcentuoti pagrindinių laisvių, tai yra žodžio laisvės, tai asociacijų laisvės ir kitų laisvių mm, svarbą. E, tai, kad būtina jų paisyti tam, kad referendumui būtų sukurta patikima aplinka reikalinga tinkama politinė aplinka, kad, kad tikrai galėtų tie procesai vykti ir tos pagrindinės laisvės yra įtin svarbios. Mes nuolat tai kartosime, mes visuomet primiktinai teiksime, jog demokratizacijos procesai sudane turi toliau tęstis. Manau, paskutinis klausimas buvo dėl nemusulmonų situacijos Šiaurės sudane. Pone Lunačiak dėl to teiravosi. Tai puikus klausimas. Taip, yra, aišku, tam tikrų problemų dėl nemusulmonų kai kuriuose vietose. Taip pat, kai eina kalba ir apie viešosios tvarkos įstatymo gyvenimą. Viena iš priemonių, kurias mes galime panaudoti E, nemusulmonų e, komi, reikalų komisijos darbą, tai yra institucija sukurta pagal visapusišką taikos susitarimą. Iš tikrųjų, jai, ta institucija reikalingas tarptautinis pripažinimas, dėmesys ir parama. Ir tai yra puikiai priemonė, kurią mes galėtumėm panaudoti, užtikrindami, jog e, tie taikos sutarimo aspektai susilauktų didesnio dėmesio. Ačiū. Bene, la ringraziamo signor ambasciatore, è stato un incontro. Ačiū, ponė specialioji galiotinė, nepaprastai įdomus e, pokalbis. Džiaugiuosi, kad jūs esate pasiryžusi bendradarbiauti su parlamentu ir tikrai džiaugiuosi jūsų parodytą aistrą e, savo darbui. Po didžiausios sėkmės artimiausiais mėnesiais ir metai. Jūs puikiai suprantate, kad mus nepaprastai e, rūpi jūs su jumis e, bendradarbiauti, kovoti už pilietinės visuomenės demokratijos įtvirtinamą e, šioje šalyje. Taigi, ačiū. Darome pertrauką iki pusės penkių, tuomet balsuosime dėl Sajus Volski pranešimo. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto. Mėly kolegos, paprašysiu jūsų susėsti. Reikia tęsti darbą pagal darbų tvarkę. E, mūsų laukia Europos bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos bendrijų tarnautojų darbinimo sąlygų dalinis pakeitimas. Balsuosime. Ponas Sajužvolskis prieš balsavimą norėjo tarti keletą žodžių, kiek žinau. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai kadangi kartą jau bandėme balsuoti, tačiau apsisprendėme palaukti savaitę e, dėl dialogo su jūrų komitetu. Ne viskas tuomet funkcionavo taip, kaip turėjo dėl akivaizdžių priežasčių. Norėčiau padėkoti už labai vaisingą bendradarbiavimą su visomis politinėmis frakcijomis, e, šešėliniais pranešėjais, koordinatoriais tikrai sveikinu sulaukęs jų pasiūlymų, atsižvelgiau į juos kaip taip įmanoma, manau kompromisas pakankamai geras. Atsižvelgiau į frakcijos daugumos pageidavimus, kad būtų tinkamai akcentuojama trejopa pusiausvyrą geografinė, institucinė ir lyčių Taip pat mūsų frakcija siekė, kad būtų stiprus bendruomeninis aspektas ir EP vaidmų būtų matomas, kuriant ir dirbant naujai diplomatiniai tarnybai. Žinoma, geografinis aspektas ir e, sukėlė didžiausią sunkumų. Liepa Mes jau balsavome dėl teisėkūros rezoliucijos prie tarybos sprendimo. Mes manome, kad dėl 6.1.6 straipsnėje kalbama apie geografinį ir lyčių balansą, tai turime e, užtikrinti, kad jos būtų tinkamai atsižvelgta. E, E, sekiau bendrą politinę liniją ir įsipareigojimus, atsižvelgiant į Liepos bal, mėnesio balsavimą, ypač į septintą pastraipą parlamento pozicijoje, savo nuomonėje e, visą tai perkeliau 23 ir 29 pakeitimais. Galutinė versija susilaukė EPP ir S ir D grupių palaikoma, taip pat kitų frakcijų palaikymo. Atsižvelgiant į kai kurias abejonės ir pastabas e, susilpinau geografinius pakeitimus ir e, nurodžiau žodžius indicative recruitment target tam tikras rodiklinius samdymo tikslus. Tai tikrai nėra kvotos, tai yra apie tai, tai apie ką aš kalbu. Pasakysiu kolegoms, kad biudžeto komitete buvo balsuota dėl nuomonės, iškartant taip pat dėl mūsų pakeitimų 22-29 didžioji dauguma palaikė mūsų pakeitimus. Jeigu jūs pritarsite mano dokumentui ir pakeitimams, mes nusiusime mm, atsakingam komitetui jūri e, tą patį stiprų signalą. Taigi tokiu būdu turėsime gerą kompromisą bei gerą prielaidą perduoti savo nuomonę Teisės reikalų komitetui. Aš dalyvau ten posėdžiuose, išklausiau pranešėjo pono Rapkai nuomonės, jis pabrėžė, jog jam labai svarbi afeto nuomonė, kadangi šis komitetas daugiausiai žino apie svarstomo dalyko esmę. Mes kalbame ne tik apie darbuotojus ar tarnautojus, bet apie užsienio politiką. Aišku, tai nėra darbo pabaiga, procedūros tesis. E, jūrių komitete balsavimas, plenarinėje sesijoje balsavimas, manyčiau, kad mano pasiūlymas yra neblogas, kiek įmanoma aiškus ir stiprus, kiek tik įmanoma, bei leis tęsti darbus, kaip numatyta mūsų e, procedūrose. Taigi, aiškiu už palaikymą ir komitetui visiškai ramiai perdedu e, savo parengtą dokumentą, jis atspindi pageidavimus, norus, idėjas, kurios mes išreiškėme diskutuodami apie e, diplomatinę tarnybą. Norėčiau paraginti kolegas e, labai palankiai atsižvelgti į mano pateiktus pasiūlymus ir palaikyti juos per balsavimą. Ačiū. Dėkui, ponė Saišvolski. Ponas Brok paprašė žodžio. Prašom. Pone pirmininkė, pabandysiu neviršyti vienos minutės. Praėjusį kartą pateikiau prašymą atidėti balsavimą, tačiau nuo to laiko šis beitas pasikeitė. Pone Ešton paskelbė, kas bus daroma su ambasadomis, taigi tiek geografinės, tiek dėl lyčių pusiausviros e, reikalai pajudėjo teisinga kryptimi. Šiais klausimais mes neturime pernelyg ko daug prikišti. Toliau dėl to, kas užims pagrindinius postus, panašu, kad ši problema įsisprendžia taip pat mums naudinga linkme. ir netrukus e, galės prasidėti darbai. Teisingai pažymėjo ponas Sojus Volski, kad e, balsavimas jūrių komitete spalio 6 e, leis tęsti darbus, su kitu laiku, aišku, vyks tolesnės diskusijos bei pasitarimai ponas Aiskolskis kalba nebe kvotas, bet apie kažkokį rodiklius atsižvelgianti e, e, darbuotojų samdymą, indicative recruitment angliškai. Manyčiau, tai yra bandymas rasti teisingą sprendimą ir visiškai nebla, neblogai atspindi mūsų siekius dėl lyčių e, tolygaus atstovavimo. Prisiminkime taip pat, ką susidėrėjo ponas Gulterė ir aš, ir kas jau galioja lyčių pusiausvyra turi būti pasiekta, kadangi teisinis pagrindas jau egzistuoja, yra tarybos reglamentas, o jeigu tai nebus užtikrinta, 13 metais reikės atlikti peržiūrą bei skirti papildomų lėšų e, lyčių pusiausvirai pasiekti. Pažvelgsime, ar mūsų šiandien pasirinkta formuluotė e, bus įgyvendinsina ir susilauks platesnio pritarimo. Ačiū, ponas Lazovas. Norėčiau jūs paprašyti neviršyti vienos minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kolega Sajos Volskė pasakė, kad didžiosios frakcijos pritarė didžiai nuomonės daugumai. Paskui kai paaiškėjo, kad keturios frakcijos tikrai gaila, kad tik tiek diskutuodami apie geografinius e, ir lyčių aspektus pamiršome kompetencijų problemą, patirtį, sugebėjimus. Tikrai gerai, kad Sojusvolskis savo pakeitimais praturtino rengiamą nuomonę, kalbant apie pastraipas, kur kalbama apie kino principą, apie išsikeltus tikslus. Pabrėšiu, kad mes pasisakėme už pusiausvyrą lyčių, geografinę, institucinę, bet turiu techninio pobūdžio klausimą ir turiu žodinį pakeitimą. Toks techninis klausimas. Mūsų pranešėjas pakeitė naują žodinį, pateikė naują žodinį pakeitimą dėl 17 ir tai e, liečia pirmąjį kompromisą. Aš nesuprantu, ar šis naujas e, žodinis pakeitimas yra, keičia pasiektą pirmąjį kompromisą, nes iš mano balsavimo sąrašo tai nieko nekeičia. Angliškai e, bandysiu pacituoti savo siūlomą e, žodinį pakeitimą tarp ir antrojoje dalyje pagal 27 straipsnį didesni 12.1 dalyje, samdant tarnautojus, turėtų būti tai daroma atsižvelgiant į aukščiausius sažiningumo ir efektyvumo standartus ir būtų samdoma atsižvelgiant į geografinius skirtumus ir užtikrinant lyčių lygybę. Aš tik noriu pakei, pateikti žodinį pakeitimą, nes nesu suprantu, kodėl mes turime e, e, e, rekrutuoti žmonės iš tam tikrų šalių ir tik po to atsižvelgti jų kvalifikaciją, aš norė, manyčiau, kad būtų atvirkščiai. Taigi štai, ką siūlo samdymas. Samdymo tikslas turėtų bū, užtikrinti tarnybai darbuotojų ir, ir laikinųjų darbuotojų samdymą. Šie darbuotojai turėtų būti kompetitingi ir sugebėti atlikti savo darbą, tuo pat metu turi būti paisoma e, lyčių bei geografinės pasiausios. Aš norėčiau, kad šis mano žodinis e, pakeitimas būtų pateiktas balsavimui, kaip numatyta mūsų darbo tvarkoje. Ačiū. Norivole Peterle. Gerbiamasis Peterle. Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Eh, Dunque, attenzione però, io non so... Prašyčiau dėmesio parlamentą. Aš dabar nenoriu pradėti diskusijos tą temą. Aš e, pasitikiu e, pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Ir aš e, žinau, kad balsavimo sąraše yra parašyta, kad mes šiandien dar negalim tarsi balsuoti, todėl ar nereiktų atidėti to balsavimo. Manau, kad būtų gana sudėtinga su tais nurodymais, kokie yra duoti balsavimo sąraše. Aš dėkuoju, kad turiu galimybę apie tai dabar pasikalbėti. Aš klausausi jūsų nuomonių, bet šiandiengi mes turim balsuoti, o ne diskutuoti. Visi dar diskutuojame. Ir po to, jeigu mes norėsim e, padaryti kokių pasiūlymų e, dėl pakeitimų žodžių, tai e, manau, kad e, prieš pradedant balsuoti reikėtų viską aptarti. Mes tada išvengsim tokio neatsakingo balsavimo, nes kai pradėsim balsuoti, bus daugybė kitaip susilankius ir panašiai. Ir nereiktų atidėti ir e, atidėti balsavimą ir kai padiskutuosim, tada pradėsim balsuoti. Ir kai e, turėsim visus pakeitimus sutvarkytus, tada e, galėsim labai aiškiai be jokių didelių pakeitimų žodžių balsuoti. Aš manau, kad taisyklės yra aiškios ir tų taisyklių reikia lai, laikytis. Tų taisyklių nereikia keisti. Tryliktas e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Elektroniškai balsuojame. Pradedam balsuoti. Kortelės į aparatus. Pradedam. 13 pakeitimas. 60 balsavo 46 už 14 prieš. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisinis, kas už. Yra vis tik pakeitimas žodžiu čia. Ponas Lamsdorfas turi jį. Jeigu jūs už pakeitimą žodžiu, tai balsuoti galima. Kas nesutinka, tiek kelkite dabar ranką. Taigi, kas prieš pakeitimą žodžių, kas prieš pakeitimą žodžių. Tokiu atveju, jeigu plenarinių pošių salėje per balsavimą e, reikės balsuoti, tie, kurie prieš šį pakeitimą, e, jų gali būti net 40, bet čia atrodo yra mažiau, mes procentinę dalį skaičiuojam. Tik atrodo 5-6 žmonės būtų prieš. Balsuojam dėl pirmo kompromiso. Kas už? Noriu užduoti techninio pobūdžio klausimą. Būtent kolegos Esvolskio žodinis pakeitimas taip pat yra dėl 17 pakeitimo ir taip pat susijęs su pirmoju kompromisu. Tai buvo pirmasis mūsų balsavimas, 13. Šis žodinis pakeitimas taikomas 4, 17, 19 ir taip daugiau pakeitimų. Taigi mes čia apimame kompromisu kompromisui, kompromisą paliečiame, nes pirmas kompromisas e, paliečia e, šios straipsnius. Taigi, kodėlgi mm, e, vienu atveju daroma taip, o mano siūlomas pakeitimas, kurios iš principo taip pat lėčia pirmąjį kompromisą, dabar buvo atmestas. Enorevole Sairus Voski, forse lei... Sairus Voski. Jūs E, ar sutinkate su tokiu prieštaravimu, kurį ponas Lamsdorfas išsakė, kad 13, kad kompromisą suderintume su 13 punktu, kompromisas apmar 17 punktą. not on the bridges, it's only striving. Eh, señor presidente, si hemos, si hemos Pone pirmininkė, jeigu aš gerai supratau, pono Lamsdorfo pasiūlymas žodžiu nori tik, kad būtų uh, nustatyti kriterijai. Pirmiausia, mes turim kalbėti apie nuopelnus. Ir mes kalbame apie e, padalinimą pagal lytis. Sorry, aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta di chiarimento che viene fatta. Taigi, siūlymas yra toks. E, turėtų viskas paaiškėti. Prie pirmojo kompromiso pridedamas žodis institucinės paskuti, prieš paskutinėje eilutėje. Tai leistų rasti kompromisą tarp pirmojo kompromisinio pakeitimo ir pakeitimo žodžiu. Ar taip, ponė Lamsdorfai, norit, kad mes padarytumėm? Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, techninis klausimas, ar žodis institutional, institucinis, pono Saismolskio gėdavimų turėtų atsirasti pirmajame kompromise, mano nuomonė, e, taip. Tačiau žodinis e, pakeitimas yra e, pakeiti, įrašyti žodžius while striving for. Ir būtent dėl tokio pakeitimo norėčiau, kad balsuotumėme. Taigi, dabar jau keturi žmonės nori pasisakyti tą temą. Tiesą sakant, man nepatinka toks darbo būdas. Labai daug kas nori pasišne, pasisakyti apie pakeitimus, kurie jau yra pateikti. Jeigu norit kažką paaiškinti, tai nieko blogo, bet nenorim, kad dabar iš naujo savo argumentus už ar prieš pateikinėtumėt. Sarius Volski. Mes turėjom dar papildomą savaitę, todėl gal dabar e, nekomplikuokim padėties. Dėl techninio klausimo galiu pasakyti taip. Aš noriu, kad pakeitimas žodžiu būtų pateiktas e, ketvirtam, septynioliktam. 19, 31, 36 ir 40. Tokiu būdu mes norėjome suvienodinti geografinį atstovavimą institucijoje. Taigi aš galiu ponui Lamsdorfui atsakyti, kad turėtų būti parašta taip. Įdarbinti e, atstovaujant geografinį e, pusiausvirą ir užtikrinant lyčių lygybę. Tačiau aš nesutinku su tokiu performulavimu įtraukiant siekiant kažko, tai tik tai sušvelnina formuluotę. Taigi, kaip aš jau prieš tai sakiau, jūs iš esmės norit įtraukti institucinį aspektą. Kalbam apie e, trečią eilutę nuo apačios. Ir tada galbūt būtų buvę galima viską geriau suderinti. Tenukas pirmiausia nori dar pasisakyti. Man nepatinka tai, kad iš naujo prasideda ši diskusija. Pone pirmininkė, aš esu uh, anglakalbis ir aš žinau, kad jeigu pakeisite žodžiu, žodį with, žodžiu off, tai jis priartės kur kas arčiau prie nuopelnų. Dabar atrodo, kad mes nerandame geriausių kandidatų. Jeigu paliksim žodį with, tai tada geriausi kandidatai bus išlaikyti. Todėl aš siūlau žodimą, pakeitimą žodžiu žodiniam pakeitimui. Ir aš siūlau įtraukti žodį with, e, nes e, jeigu paliekat prielinksnį off, tai tada e, prarandama reikšmė. Dabar reikalai dar daugiau sudėtingi pasidarė. Um, just very quick point. Labai trumpai. Noriu paaiškinti tai, kad e, pono Lamsdorfo pakeitimas pakeičia tik tai tą eilutę, kad atstovavime atstovaujant geografinį pusiausvyrą. O kaip bus su institucinė ir lytų pusė, lyčių pusiausvyrą? Sì, eh, è questa la formulazione con l'aggiunta di. Taip. Tokia formuluotė su žodžiu institutional, institucinis turi būti palikta. Gal jau dabar viskas aišku ir negalėtume balsuoti? Ha accettato, no? Il with. Ecco. Allora, possiamo votare con queste precisazioni sul... Taigi, balsuojame su tuo paaiškinimu dėl pirmo kompromiso. Tekst. Bet daugiau teksto nekeičiame, nes kitaip patys save padarome redakcinę komisiją. Balsuokim. Įtraukiam žodį institutional prieš žodį gender. Ta aš ir norėjau padaryti, sako pirmininkas. Išklausęs skirtingų kolegų nuomonės, aš supratau, kad reikia įtraukti žodį institutional. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, kompromisinio su visais e, pasiūlymais. Kas už kas prieš? Susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kolegos, palaikykit šiek tiek rankas pakėlę. Man tai būtų lengviau. Bet aš nenoriu, kad prarastume dar daugiau laiko. 19. Kas už? Prieš. Suslaikė. Kiek matau, reikia tikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 19. 19.

susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, trys dalys, pirma dalis. Atsiprašom, dvi dalys, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 40. Pirmininkas atsiprašo, 40 atkrenta. 23 su pakeitimu žodžiu, kurį patikė pranešės. Kas už? Pone Bratner. Taip. Kad dar labiau nekomplikuotume padėties, norėčiau, kad būtų pateiktas paaiškinimas ir prašyčiau jų užrašyti protokole. Norėčiau užtikrinti, kad šis protokolas su pakeitimu žodžiu, kurį pateikė Sarius Volski, iš tiesų reikštų, kad pirmasis kriterijus yra kvalifikacija, o paskui kinoko mintis referencinė vertė. Tai reikštų, kad kalbame apie referencinius įdarbinimo tikslus. Aš norėčiau, kad parlamento interpretacija patvirtintų, jog kvalifikacija yra svarbiausia, o paskui kino komintis referencinės vertybės. Jeigu taip atsitiks, tai aš galiu savo pakeitimą žodžiu atsijimti. Punto. Prego. Pranešėjas. Tik kvalifikuoti žmonės gali dirbti Europos diplomatijoje. Toks mano atsakymas. Va bene. E, Gerai, tada aš atsijimu savo pakeitimą žodžiu. Va bene. Allora, andiamo. Eh, ma ogni volta c'è. <laughs> Finiamo. Su kiekvienu pakeitimu atrodo dabar kyla triukšmas. Suteiksiu žodį visiems kolegams, kurie nori pasisakyti, bet tai paskutinis kartas. Paskutinį kartą taip galim diskutuoti. Čia balsuojam, nediskutuojam. Ponas Vigeninas. Vienas techninis paaiškinimas. Bulgariškame variante yra sakoma, kad 2010 m. gruodžio 31 per daug optimistiška turėtų būti 2020. Aš tik sakau tiems, kurie, vartoja, kurie nu, remia ties bulgariškų tekstų. Kitas dalykas E, nuopelnų ir kvalifikacijų klausimas jau yra kitur aprašytas. Nemanau, kad čia reikia dar kartą tai paminėti. Pakeitimas yra aiškus ir galim balsuoti. È la decisione del 2010, quindi rimane 2010, ottimista o no? Turi būti 2010 metai. Toks priimtas sprendimas ir toks, e, to, tokia data visuose variantuose. Tikiuosi, kad jūs sutinkat. Kas už 23? kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 42. Kas už 42? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 24. Kas už? Galime dar kartą 42 patikrinti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl 42. Aš turbūt paskubėjau. 63 votanti, 63 prezenti. 63 balsavo, 33 už, 29 prieš, vienas susilaikė, priimta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė priimta. 43 už prieš susilaikė priimta. 27 atsiimtas, 28 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 44 už prieš susilaikė priimta. 29 e, jį apima 23 Nebalsavome dėl 23, todėl balsuom dėl 23. 9. 29. Kas už? Kas prieš? Geriau patikrinkim. Balsuokime elektroniškai dėl 29. Votazione elettronica. Chiusa la votazione elettronica. Baigiame balsuoti. Dabar eh, jau pat suprantu, kad per greitai kalbu. Eh, priimta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis pirmas, pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, už, prieš, susilaikė, priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, už, pakeitėme žodžiu, už, prieš, susilaikė, priimta. 31 kas už, Atsiprašo pirmininkas, jis atkrenta. Trečią įgi priėmėm. Ketvirtas, kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau penktas. Už. Prieš susilaikė. Kolegos, nebepamačiau. Balsuokime elektroniškai. Tikriname penktąjį. Balsuojame elektroniškai dėl penktojo. 62, votanti 63 skėdė, chiusa la votazione. 63 dalyvauja, 47, 16 prieš. Priimta. Šeštas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas už. Prieš susilaikė priimta. Devintas. Visi, e, e, pakeitimas žodžiu, su juo už prieš susilaikė priimta. Dešimtas atsiimtas. 34, kas už prieš susilaikė priimta. 11 už prieš susilaikė priimta. 35 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. O dabar elektroniškai balsuosime, kolegos, dėl visos nuomonės su pakeitimais. 63 balsavimo kortelės įdėtos, 61 kolega dalyvauja, 62 jau. priimta. 54 už, 3, susilaik, 3 e, at, prieš, 6 susilaikė. Pono Broko balsą už pridėsime. Sveikinu poną Sarių Švolskį, šaunuolis. Dar yra norinčių pasakyti. Ponas Mauro. Pone Mauro, balsavote už. Jūs įtrauksim. Ponas Daf tą patį sako. Kas dar balsavo prieš? pono Broką jau pažymėjom, daugiau niekas. Taigi dar vieną balsą pridėsim prieš, dar vieną už. Kažkas nori pasisakyti, ponas Brokas. Atimo di silencio, per favore. Tylos prašyčiau. Pone pirmininkė protokoloje, manyčiau, reiktų atsižvelgti tokį viskį ir ponios Brantner e, paaiškinimus, kad mes nekalbame apie jokias kvotas ir jeigu teisingai supratau, e, sugebėjimų kvalifikacijos klausimas vis yra iškilęs virš visų kitų reikalavimų, e, o nėra tik vienas iš reikalavimų. Manyčiau, kad Tai yra mūsų ben, svarbus bendras sprendimas prieš tolesnės dėrybas. Punto di vista. Ratner. Um, ja, herzlich. Pone Brantner. Ačiū už komentarą, ponė Brok. Tikiuosi, kad tokia interpretacija ir bus. Aišku, interpretacijų ir gali būti įvairiausių, todėl mes susilaikėme. Uh, tikrai džiaugiuosi, kad jūs e, dabar tai pasakėte, nors jeigu anksčiau būtumėte pasisakę, naudos būtų buvę daugiau. Ancora qualche intervento vi appassiona questo, questo parere. Eh, Peterle e... Eh... Ponas Peterle. Ačiū pirmininkė neturėjau galimybės pirmai pasisakyti, tai tik tai noriu pasakyti, kad balsavau už pirmą kompromisinį pakeitimą, galvodamas, kad nekeisime formuluotės dėl geografinio atstovavimo kad liks būtent tai, kad bus geografinio atstovavimo pagrindu. Pirmininkas, taip, mes tik įdėjome institucinį, ne, nekeitėm, neišmetėm geografinį atstovavimą. Panas Lamsdor. Trumpai pasakysiu, kad tikiuosi, jog visi supranta taip, kaip kad pasakė ponas Brok, būtent, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje mes norime pačių geriausių žmonių. O samdydami pačius geriausius turėsime užtikrinti, kad būtų paisoma geografinių, lyties ar institucinių kriterijų. Bet e, Kaip ponia Branteras sakė, aš tikrai nieko nesugadinau. Ir tikrai tekstas kai kuriuose vietose gali būti įvairiai interpretuojamas, todėl dabartinė teksto versija nėra tokia mus džiuginanti, kaip kad būtų kitu atveju. Tikiuosi, kad samdant žmonės e, išorės veiksmų tarnybą bai bus daugiausia galvoma apie kvalifikaciją, o ne apie kažkokius papildomus kriterijus. Per il voto e la vostra. Eh, Ačiū, kad dalyvavote balsavime, kolegos. Taip. Atsiprašau, nes vabada, pamiršau jūs. Trumpai. Keletas pastabų supratau dėrybininkų įsipareigojimus, e, kuriuos mes davėme Saisvolskį pranešimą patvirtina. Turime e, nepamiršti geografinio e, lyčių ir institucinio balanso. Tai yra mums labai svarbus kriterijai. Taip pat kvalifikacija komunikacija, mm, sugebėjimai negali būti supriešinami su lyčių e, geografinio ir institucijų e, kriterijais. E, pone Eštant ir taryba turi atsi... užtikrinti, kad visi kriterijai būtų išpildyti. Ir būtent taip tikiuosi, kad bus ponas Severin. Taip, mums reikia kvotų būtent todėl, kad nebuvo paisoma nuopelnų, nes kai paisoma e, nuopelnų visuomet būna visa pusiausvyra ir viskas gerai su kvotom, bet e, kai yra tik tai teigiama, kad atsižvelgiama į nuopelnus, bet iš tikrųjų nėra to daroma, tai tuomet, aišku, iškyla problema dėl pusiausvyros, tada reikia ir kvotų ir taip toliau. Čia neina kalba apie tai, ar mes už už nuopelnus ar ne. Mes tikrai pasisakome už nuopelnus. Tačiau mes turime ištaisyti tai, kad buvo pritaikytas neteisingas požiūris. Kągi, išklausykime pranešėjo ir, už, ir jau tada turėsime perėti prie kito punkto. Užbaigime tas diskusijas. Aiškiai matau, kad labai reikia tolesnių diskusijų šią klausimą ir aš norėčiau išsakyti pageidavimą, kad būtų skirta daug dėmesio e, Europos išorės veiksmų tarnybos darbui. Tikrai pritariu visiems tiems, kas pabrėžėte nuopelnų svarbą tačiau pasisakau prieš tų nuomonę, kurie e, sako, kad užtenka nuopelnų ir nereikia kitos pusiausvėras, pavyzdžiui, geografinės. Nes jeigu būtų tai aiškinama iš tikrųjų kraštutiniu būdu, tai gali būti pakengta ypač naujosiams valstybėms narėms, nes labai dažnai yra galvojama, kad tie kandidatai iš naujųjų valstybių narių e, yra mažiau kvalifikuoti, o tai yra netiesa. Ir labai svarbu, kad e, šiame komitete, šiame parlamente būtų užkirstas kelias bet kokiam tokiam e, skirtumui. Ar, iš tikrųjų, Jeigu yra aiškus nuopelnai, tai žmogus turi turėti galimybę užimti tą postą, tačiau nuopelnais negali būti naudojamasi kaip o, statant kliūtis vienam ar kitam žmogui patekti į postą, pavyzdžiui, baigus į Eitoną ar Kembridžo koledžus Kompetencija nėra geografiškai neutralus momentas, kadangi, na, kompetencijos galbūt yra daugiau sukaupta kai kuriuose e, ES e, vietovėse ir reikėtų tiesiog pasinaudoti tą situaciją ir užtikrinti, kad, to, kad tas pasiskirstimas būtų tolygesnis. Kągi, dar ministras Klimkin turi ateiti. Tanok prašo žodžio. Pirmininkas, bet galėsite savo nuomonę išsakyti plenariniai sesijoje. Teisės reikalų komitetas yra pagrindinis šiuo klausimu. Reikia užbaigti diskusijas e, šiuo klausimu ir e, iš tikrųjų jau turime pakviesti į salę e, ministrą Klimkiną. Jeigu pageidaujate, galite išeiti ar pasilikti salėje. Taigi kviečiame Ukrainos delegaciją. Uh, please uh, sit down, uh, colleagues, uh, the minister. Uh... Kolegos, prašom susėsti. Jau po 5.15, taigi negaiškime laiko. Taigi noriu pasveikinti užsienio reikalų viceministrą Pavlą Klimkiną bei es integracijos komiteto pirmininką Ukrainos parlamente Borisą Tarasiuką. Sveiki atvykę į užsienio reikalų komitetą. Mūsų diskusijose mes norėtumėme pabrėžti, e, kad ES, EP ir mes visi esame labai susidomėję Ukrainą ji yra labai svarbi partnerė. Mes siekime gilesnės e, integracijos ir artimesnių santykių tarp ES ir Ukrainos. Norime dėl to dėrėtis. Asociacijos susitarimas yra mūsų komiteto darbų tvarkėje. Mus neparastai domina jūsų požiūris, jūsų nuomonė apie tai, kas kliudo, kas gali padėti mūsų santykiams ir ko mes tikimės iš šio svarbaus susitarimo sudarimo. Maničiau, kad dalyvaujantiesiems kolegoms įdomu sužinoti jūsų planus, jūsų veiksmų programas. Taip pat, ponia Tarsiukai, mus domina Europos Ukrainos parlamento pozicija ir tai kokios mm, nuotaikos ten vyrauja. Mūsų parlamentas savo ruoštų siekia gauti visą e, įmanomą informaciją, tai padės užtikrinti e, vaisingas diskusijas ir noriu pasveikinti pono Dėkotsa, kuris yra mm, delegacijos ryšiams su Ukraina vicepirmininkas. Taigi, ponė ministrė, gal sutilpsite į 10 minučių ir padarysite įžangą į mūsų vaisingas diskusijas. Uh, Ačiū, ponė Albertini. Ponios ir ponai, um, man labai malonu kreiptis į gerbiamus Europos parlamento narius ir pakalbėti apie santykius su Ukraina. Uh, kaip užsienio reikalų viceministras ir pagrindinis dėrybininkas dėl asociacijos sutarties. Aš manau, kad tie santykiai yra labai svarbus, bet taip pat, kadangi per savo diplomatinę karjerą daugiau kaip dešimt metų labai aktyviai dirbau šiais klausimais, tai man labai svarbu, e, kad turiu šią galimybę kreiptis į Europos parlamentą, instituciją, kuri e, buvo ir yra Ukrainos e, europinių siekių e, rėmėja. Man visuomet labai svarbu matyti, jog yra didžiulis atvirumas e, iš Europos parlamento pusės Ukrainos siekiams dėl, Euro, dėl europinės krypties ir reikia pabrėžti EP rezoliuciją dėl Ukrainos. Tai yra vasario 25 dienos rezoliucija, kurioje tvirtai pabrėžiama mūsų teisė prašyti narystės Europos Sąjungoje pagal uh, ES sutarties 49 straipsnį, kadangi esame Europos valstybė ir Ukraina parodė, jog tikrai daro pažangą, pavyzdžiui, vizų režimo srityje su ES atitinkamai gyvendama e, nubrieštus kriterijus tuo klausimu. Savo trumpame pasisakymę e, norėčiau pasakyti, jog tikrai labai svarbus yra teigiamas pagreitis mūsų e, santykiuose tarp es ir Ukrainos. Labai svarbu tą pagreitį išlaikyti ir aš norėčiau pakalbėti apie keletą būdų, kaip tą procesą būtų galima paremti. Europos integracija yra ne vien tik tai Ukrainos užsienio politikos klausimas. E, visų pirma, tai yra visų e, visapusiškų vidaus reformų vienas iš pagrindinių tikslų, kadangi siekiame narystės Europos Sąjungoje ir ateityje ir čia ateičiai būtų galima apibriežti keletą prioritetų, kuriuos reiktų įveikti, iššūkių, kuriuos reiktų įveikti. Pir, Pirmasis, kas man yra labai aktualu, tai būtų mm, asociacijos sutartis, kurią būtų galima ateityje sudaryti šias, tai, tai turėtų būti labai novatoriška sutartis, mm, kuri galėtų sustiprinti santykius tarp Ukrainos ir Es. Mm, akcentuojant politinę ir ekonominę integraciją ir pasiremiant sukauptą patirtimi toje srityje. Ir tai, um, aišku, mums pridėtinės vertės um, šios sutarties uh, būtų galima gauti ta prasme, kad uh, Euro, uh, Ukrainos teisės aktai visapusiškai būtų pritaikomi prie europinės teisės ir ta, tie mūsų europiniai siekiai taptų varomąją jėgą partnerysės bendarbiavimo sutartis, kuri e, vis dar e, galioja, yra orientuota į bendarbiavimą. Ir aišku, mes galime tą bendarbiavimą glaudinti, intensyvinti, tobulinti, tačiau vis tiek tai išlieka bendarbiavimu. O mes turime pereiti į kitą lygmenį, tai yra į integracijos lygmenį. Ir čia Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį, rengiant įvairias priemonės ateičiai, taip pat ir dėl Ukrainos Ir aš paprašyčiau šviežių žvilgsnių pažvelgti į galimas priemonės, kurios galėtų padėti mm, būsimos asociacijos sutarties rengimą. Čia eina kalba apie mm, priemonės ateityje, kurios leistų visų pirma prita, priderinti Ukrainos teisės aktus prie europinių nuostatų. Taip pat asociacijos sutarties neatskiriama dalis turėtų būti naujo tipo, taip vadinamoji um, visapusiška gili priekybos sutartis, kuri mums leistų mm, išplėsti pagrindinių keturių laisvių taikymą ir Ukrainoje. Čia reikėtų kalbėti ne apie kažkokią tai e, integracijos dalį, tik tai atrinktą, ne tik kažkokius elementus. Reikėtų kalbėti apie visapusišką integraciją e, ir, ir visų laisvių atverimą ir pritaikymą Ukrainoje. Antras prioritetas aišku, yra dialogas dėl bevizio režimo. Čia mes siekiame, kad būtų patvirtintas e, specialus dokumentas ir veiksmų planas, kuriame būtų nubrėžti aiškus kriterijai, kuriuos Ukraina turėtų įgyvendinti tam, kad ateityje galėtų užsitikrinti bevizį režimą su ES. Noriu pabrėžti, kad e, mums labai svarbu, kad būtų mažiau politikos, o daugiau pragmatiško požiūrio. Kad iš tikrųjų būtų techniniai daugiau dalykai sprendžiami e, bevizio režimo e, prasme. Mes galvojame, kad e, labai svarbu būtų imtis visapusiško reformų proceso vizų srityje. Čia aš paminėčiau koncepciją ir programą dėl integruoto sienų valdymo, specialios migracijos tarnybos sukūrimą ir keletą kitų labai svarbių prielaidų, kurios priartina mus prie labai svarbių pasikeitimų dialoge dėl bevizio, bevizio režimo. Noriu dar kartą pabrėžti, kad čia mes siekiame ne kokio nors šiaip politinio sprendimo. Mes siekiame tikrai nuoseklių ir gilių reformų, kurias Ukraina yra pasiryžusi įgyveninti. Bet aišku, kad tam mums reikalingas visų pirma labai aiškus paketas kriterijų, kuriuos nubrėžtų mums ES. Trečias prioritetas, kurį turiu ypatingai čia išskirti, būtų asociacijos darbo atverkė tai būtų e, visiškai naujo tipo dokumentas, kurį galėtumėm suderinti e, su ES. Tai būtų ES Ukrainos veiksmų planas e, dėl galimos narystės, dėl stojimo. Mes jau pradėjome įgyvendinti jau suderintas nuostatas dėrybų dėl būsimos asociacijos sutarties kontekste. Mes galvojame, kad nors tai ir nėra teisiškai privaloma, bet tai yra tarsi mums politinė prievolė ir mes e, todėl būtent ir siekiame įgyvendyti tas nuostatas, kad iš mūsų pusės viskas būtų padaryta pasirengiant tokio sutarimo sudarimui. Ketvirtas prioritetas aišku, būtų bendradarbiavimas energetikos rytyje. Ukraina iš savo pusės parodė, jog yra pasirengusi pagilinti bendradarbiavimą su ES energetikos rytyje. Štai praeitą savaitę pasirašėme Skopijoje protokolą dėl prisijungimo prie energetikos bendrijos sutarties Aišku, kad tai yra ypatingas pasiekimas ir turėčiau todėl paminėti įstatymą dėl dujų rinkos veikimo. Šis įstatymas visiškai atitinka, atitinka kad ES direktyva 55-2003 tai yra įstatymas, kuris e, leis e, efektyviai veikti dujų rinkai Ukrainoje ir leis po to palaipsniui integruoti tą rinką, ES dujų rinką. Aišku, aš turėčiau paminėti ir palankios investicinės aplinkos kūrimą Ukrainoje ir tolesnį teisę teisinių aktų derinimą su atitinkamomis europinėmis nuostomis šiais klausimais. Ir galiausiai dar vienas man labai svarbus momentas. Europos integracija tai yra pasiekimai, tai yra prioritetai, tai ką aš jau paminėjau. Tačiau europinė integracija svarbiausia yra vertybės. Europos integracija tai europinis mentalitetas, Europos integracija, tai europinė tapatybė. Prieš e, keliarius metus mm, dirbau dėrėdamasis dėl atitinkamos nuostatos, specialios nuostatos, kad Ukraina būtų pripažinta Europinė valstybė. Mums tai yra svarbu ne vien iš geografinio požio taško, mums tai yra svarbu, kad Ukrainos istorinė, kultūrinė vieta Europoje būtų pripažinta. Čia mes labai tikimės Europos parlamento palaikymo, mes stengsime su jumis labai glaudžiai glaudžiai bendradarbiauti visais šiais klausimais. Dėkuoju už Jūsų malonų dėmesį. Um, dabar labai mielai atsakysiu į visus Jūsų klausimus, ką Jūs norėtumėt man pasakyti. Ačiū. Grazie, signor Ministro. La parola. Ačiū, mielas ministrė. Pone Tarasiuk, jeigu galėtumėt kalbėti taip trumpai kaip ministras, tai e, mes labai džiaugtumėmės. Tai yra, neviršytume dešimties minučių. Dėkui, ponė pirmininkė. Thank you, Mr. Chairman. Aš pasistengsiu, kad e, kalbėčiau tiek pat, kiek mano kolega, viceministras Klimkinas. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, mielas pirmininkė, ir AFET komiteto nariams bei Europos parlamento delegacijai ryšiams su Ukraina už pakvietimą. Turiu garbės čia matyti daug pažįstamų veidų, savo gerų draugų, kurie metų metus dirbo kartu su mumis, didindami Europos e, Sąjungos e, žinomumą e, Ukrainoje palaikydami ryšį tarp ES ir Ukrainos parlamentarų. Aš pats labai daug metų dalyvavau plėtojant Ukrainos ir ES ryšius. Ir dabar galėčiau pasakyti, kad per pastarosius mėnesius buvo pasakyta labai daug apie pastarosius penkerius metus. Ir galiu priminti, kad per tuos penkerius metus, kurie buvo dažnai vertinami kaip Ukrainos nestabilumo metai, buvo pasiekta visai daug e, fundamentalių susitarimų. Tarp jų galėčiau paminėti dėrybas dėl naujo pagrindų susitarimo laisvos priekybos rytyje. Matėme, kaip buvo baigtos dėrybos ir įsigaliojo uh, du svarbus susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir redmisijų sutarties. Mes pradėjome e, bevizio režimo sistemą ir pasiekėme susitarimą dėl Europos energetikos tinklų susijimo, Europos energetikos bendrijos sutarties. Taip, per pastaruosius mėnesius įvyko rinkimai į prezidento postą. Todėl dabar turime naują administraciją. Nepaisant e, prieštaringų ženklų ir e, informacijos sklindančios iš naujos administracijos. Aš kaip parlamento narys ir Europos integracijos komiteto narys galiu pasakyti, kad nauja valdžia demonstruoja norą tęsti pozityves kryptis, kurios buvo pradėtos jų pirmtakų. Čia galėčiau pasakyti, kad gana daug pažangos pastaraisiais mėnesiais yra pasiekta derantis dėl asociacijos, naujos asociacijos sutarties. Ir tikimės, kad Europos parlamento rezoliucija, kurią jūs patvirtinote vasario 25 dieną, susilauks atgarsio ir kitose ES institucijose. Nes dėje, aš dar vis turiu pripažinti, kad šios rezoliucijos nuostatos, ypač tos, kuriuose kalbama apie galima Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, yra neišgirstamos, jas neatsižvelgiama kitose Europos Sąjungos institucijose. Dėl laisvosios priekybos buvo labai daug kalbama, ypač girdėjome daug kritikos ir ją turėjo išklausyti Ukrainos delegacija. Kaip Ukrainos parlamento narys, aš negaliu sutikti su kritika e, ukrainiečiams ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Jei kalbame apie laisvosios priekybos erdvę tarp Ukrainos ir ES, tai Ukraina turi būti traktuojama kaip lygiavertė partnerė, o ne kaip papildoma rinka ES verslininkams. Aš šiuo požiūriu galėčiau pasakyti, kad kompromisai turėtų būti sudaromi abiejose pusėse. Ir tos mažos dirbtinės ir menkos kvotos e, neturėtų būti siūlomas tik Ukrainai, ypač tokiems produktams kaip žemės ūkio produktai. Dėl dialogo apie vizas Mes laikomės tos pačios nuomonės kaip ir vyriausybės atstovai. Laikomės nuomonės, kad Ukraina priėmė įstatymą, kuriuo palengvino ES piliečių keliones į Ukrainą. 2005 m. gegužės mėnesį buvo panaikinti vizos reikalavimai visiems ES piliečiams. Nuo to laiko įsigaliojo vizų supaprastinimo sutartis atitinkamai e, labai ženkliai išaugo Šengeno vizų išdavimas Ukrainos piliečiams. O dabar, kai mūsų kaiminės valstybės, tokios kaip Lenkija, Slovakija ir Vengrija, prisingė e, prie Šengeno, išaugo ukrainiečių keliaujančių į ES skaičiai. Kitai, tiksliau galėčiau pasakyti, kad į tas šalis, į kaimininės šalis, ukrainiečiai pradėjo keliauti mažiau. Vadinasi, e, iš tiesų tas susitarimas neatnešė daug naudos. E, nedidelis sienų pralaidumas prie to neprisideda. Kaip Europos integracijos komiteto narys, aš galiu pasakyti, kad mes darome viską, ką galime, kad e, įvertintume, kaip abipusė šį susitarimą įgyvendinta. Ir dabar padarėme išvadą, kad visa eilė ES valstybių narių netenkina savo įsipareigojimų ir prievalių. Čia galėčiau priminti, kad kartu su kolegomis iš Europos parlamento, parlamento bendradarbiavimo komiteto, mes tą klausimą deramai išnagrinėjome ir Todėl artėjantis e, parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikimai Kijeve ir Odesoje lapkričio mėnesį aptars bendrą pranešimą, kuris turėtų būti patvirtintas ir pateiktas svarsyti Europos parlamentui ir e, Ukrainos Verhovnai Radai. Pagrindinė išvada turime išvengti nesusipratimų ir problemų susijusių su vizų supaprastinimo sutartimi. Tam turime elgti sistemingai. Sistema bus numatyta įvedant bevizį režimą Ukrainos piliečiams. Artėjantis ES ir Ukrainos vadovų susitikimas lapkričio 22 dieną bus e, ta vieta, kai Ukrainai bus pasiūlytas veiksmų planas dėl bevizio režimo. Dabar aš galėčiau tik išreikšti rimtą susirūpinimą dėl besklandančių gandų, turbūt ir čia, apie tai, kad Rusijai reikia suteikti tokią pačią bevizio režimo sistemą. Gal net anksčiau negu Ukrainai, arba bent jau tuo pačiu metu kaip Ukrainai. Tokia žinia kelia didelį susirūpinimą, nes priešingai negu Rusija, mes ES piliečiams suteikėme bevizį režimą jau prieš penkerius metus. Tikiuosi, kad aš klystu ir viliuosi, kad jūs padėsite man išsklaidyti tuos gandus. Turiu pasakyti, kad tais gandais tiki daugelis ukrainiečių. Taip pat aš norėčiau pozityviai vertinti mūsų vyriausybės darbą. Per pastaruosius kelias mėnesių buvo priimta keletas svarbių įstatymų projektų ir tarptautinių susitarimų patvirtinta. Dėl jų dabar galėsime įgyvendinti pasiūlymus e, dėl bevizio režimo. Tikiuosi, kad labai greitai vyriausybė savo įsipareigojimus įvykdys. Taip pat galėčiau pasakyti, kad labai daug klausimų dar lieka neišspręstų. Mūsų vyriausybė ir valdanč... valdžia daro viską, ką gali, kad būtų sukurtas bendradarbiavimas su reikalingomis institucijomis, vietoj to, kad būtų mėtomas įkaltinimais. Itin didelį ačiū norėčiau pasakyti ES ir Ukrainos administracijai už tai, kad neseniai buvo sudaryta energetikos bendruomenės sutartis. Tikimės, kad nei viena iš, nei jokia trečioji šalis nesutrukdys mums to sutarties įgyventinti. Čia aš savo pasisakymą norėčiau baigti ir paliksiu laiko diskusijai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš nekalbėjau dabar kaip Ukrainos opozicijos narys. Mes laikomės kitokios nuomonės, vertinant dabartinę padėtį Ukrainoje, bet aš tai paliksiu turbūt jūsų klausimams. Grazie Presidente eh, Tarajuk. Lascerei la parola al collega Koval, che è Presidente della... Ačiū. Ponas Koval. Jis pirmininkauja mm, delegacijai ryšiams su Ukraina Europos parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai nepaprastai malonu už suteiktą galimybę diskutuoti apie Ukrainą, išgirsti naujosios Ukrainos mm, vadovybės ir parlamento poziciją ir ką tik girdėjome opozicijos atstovo pono Tarasiuko pasisakymą. Ačiū abiems prelegentams už suteiktą informaciją. Kai kurios aspektus norėtume aptarti išsameu. Deja, nėra tam laiko ir negalėsime į smulkmenas įsigilinti, todėl aš neužduosiu klausimų. Tiesiog pažymysiu kad viską aptarsime per jungtinį es e, Ukrainos parlamento posėdį e, Kijeve. Akivaizdu, kad pasikeitė situacija ir iškilo naujų klausimų po to, kai prisiekė naujasis prezidentas, pasikeitė vyriausybė. Nemažai EP narių pritarė mūsų pozicijai, mano, kad tai yra geriausias būdas e, integruoti Ukrainą į Europą. Ir mano, kad asociacijos susitarimas e, tikrai nebloga išeitis, tačiau vizų režimo supaprastinimas ir lieka aktualus. Mm, tai taip pat būtų žingsnis link gilesnės integracijos. Todėl norėčiau paprašyti e, pono ministro e, daugiau e, papasakoti apie teisinius pakeitimus, kurie užtikrintų paprastesnio vizų režimo įgyvendinimą artimiausių metų. Tačiau tai nėra tik politinės valios klausimas, tai susiję ir su sienų kontrole, saugumo klausimais. Pona, jūs puikiai tą žinote, todėl mums reikia jūsų paramos, kad galėtumėme užtikrinti visus kitus dėl šio klausimo, dėl kurio egzistuoja jau bazi, principinis susitarimas, taptų realybė. Maničiau, tai būtų svarbus žingsnis link Ukrainos narystės. Norėčiau jūs pat patikinti, kad parlamentinio bendradarbiavimo komiteto darbų tvarkėje mm, apie tai yra mm, kalbama. Keliame vizų klausimą. Tikimės, kad mm, mūsų pastangos duos rezultatų. Taip pat norėjau pažymėti ponui ministrui ir ponui Tarasiukui ir kalbu ne kaip pirmininkas ar buvęs užsienio reikalų ministras, kad neslėpsiu. Egzistuoja vidiniai ginčiai e, Ukrainoje, tačiau mane domina, ar yra vidiniai ginčiai Ukrainoje dėl ES ir Ukrainos santykių. Ar mums reikia kažką žinoti, dėl ko nors nerimauti? Gal galėtumėte informuoti mūsų komitetą, jūsų suteiktos žinios, manau, padės mums pasirengti susitikimui Kijeve. Be abejo, žinote, kad parlamente egzistuoja įvairiausios nuomonės dėl uh, ES Ukrainos santykių ateities. Puikiai žinote, kad skiriasi pozicijos dėl tolesnės plėtros. Jeigu Ukrainos elito nuomonės išsiskiria, mums e, tai labai įdomu. Tas įdomu ypač Ukrainos draugams. E, nepamirškime, jog šiuo metu esu Ukrainos santykiai nepaprastai svarbus. Pagalvokime vieną apie energetiką. Taip pat tas mums aktualu, kadangi e, ruošiamės vizitui Kijeve. Dėje neturime daug laiko, dėja streikas supainiojo mūsų planus ir gal ne visiems pavyks išskristi šiandien iš Briuselio, kaip kad buvo planuota. Ačiū. Pone Koval, pone Galer, jums trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami svečiai iš Ukrainos. Sakyčiau, šis pokalbis puikia proga atvirai pasikalbėti. Atvirumas reikalingas, nes situacija jūsų šalyje pasikeitė, tačiau nemanau, kad pajudėta link Europos vertybių ir link europinės savimonės. Daug kas tai vadina polit, sugrįžimą link politinio stabilumo ir daugam politinis stabilumas turi labai nemalonų prieskonį. Demokratija, e, konkurencingumas e, mums e, padėjo susikurti gerovę ir stabilumą. Būtent toks yra sėkmės receptas, o e, politinis stabilumas ar e, galios vertikalė nieko gero Europai praeitie netnešė ir mm, Ukrainai, manau, reiktų gyvybingesnės demokratijos. Aš tikrai melai apie jumis, e, su jumis diskutuočiau apie vizas, partnerystės susitarimą, o ne apie pagrindinius demokratijos principus. Tačiau jūsų šalis man pernelyg artima, kad nutilėčiau. Mane domina jūsų pozicija dėl mm, vietos rinkimų, kai rengiantis jiems pateiktas įstatymo projektas, draudžiantis kurtis naujiems partijams e, ar ribojantis partijų mm, susijungimo galimybės, o jeigu partijas leidžiama įsikurti, joms neleidžiama rinkimuose dalyvauti. Ar tiesa, kad slaptoji tarnyba vis dažniau lankosi žurnalistų, profesorių, viešosios opozicijos narių namuose? Kodėlgi steigiamos vietos partijos, kurių pavadinimai beveik identiški opoziciniams partijoms, ar taip norima suklaidinti rinkėjus, kodėlgi e, mokesčių tarnybos kitos vietos e, tarnybos ar inspekcijos atlieka gazdinančius veiksmus. Kaipgi galite paaiškinti tą interesų konfliktą, kai saugumo vadovas kartu yra didžiausia žiniasklaidos susivienimo savininkas. Tai kaip yra, ar slaptai tarnybai priklauso šį žiniasklaidos grupę, ar atvirkščiai. Tokie dalykai tiesiog mm, neįsivaizduojami demokratinėje valstybėje. Akivaizdu, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, e, leidžia teikti, kad ji tolsta nuo Europos. Pažanga sustojo Todėl turėtų šalis susivokti, kasgi jai ilgalaikiai perspektyvėje atneš gerovę, demokratiją ir klėstėjimą. Reikia, kad, veik, kad nebūtų apsiriboma tik žodžiais apie gražius santykius, bet būtų ir veiksmai. Deja, kol kas regimos tendencijos gali tik nuliūdinti. Ačiū ponui Galeriui, dabar ponas Brok, taip pat trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trupiau negu ponas Galeris, kuris išsakė pagrindinės mintis. Norėčiau ministro ir e, savo seno draugo Boriso Tarasiuko paklausti ir kartu pripažinti, kad reikia e, gilinti es Ukrainos santykius aišku, laisvos priekybos zona turi duoti naudos abiems pusėms, nes tik tuomet e, yra prasmės kažką daryti. E, žinoma, galime galvoti e, apie tokios zonos praktinį pobūdį, apie interpretacijos klausimus, bet to nepamirškime rytų partnerystės, kuri yra E, pirmas žingsnis lyg gilesnių santykių su Europos Sąjunga. Taip pat e, gal pavyks išspręsti ir esamus klausimus su Norvegija. Taigi mes turime daug politinių, ekonominių klausimų. Vizų klausimas lieka aktualus. Ir e, norima, kad vizų režimas su Ukraina būtų liberalizuotas greičiau negu su kitomis didžiosiamis kaiminėmis. E, tas bus pasiekta, kai abi pusės įvykdės e, reikalingus įsipareigojimus. Tačiau tai ne vieninteliai klausimai, yra ir kitų. Prezidentas Janukovičius per rinkiminę kampaniją kalbėjo apie muitų sąjungą su Rusija. Kas daroma su šiuo projektu ir kaip e, ši muitų sąjunga su Rusija bus suderimas su laisvos priekybos zona su Europa. Įdomus klausimas. Taip pat norėčiau prisiminti apie tai, ką kalbėjo ponas Galeris. Būtent opozicijai daromi sunkumai e, žiniasklaidoje pristatyti savo poziciją. Tokių galimybių vis mažėja. Ne tik dėl uh, to, kas valdo žiniasklaidos priemonės, bet ir dėl kitų priežasčių, kurias paminėjo ponas Galeris. Sakyčiau, kad kalbant apie e, rinkiminę e, situaciją, tai kelia didelę nerimą. Negerai, kad rinkiminiai įstatymai keičiami naudai tų, kurie yra valdžioje. Mm, Teigiamas mažytės partijos, kad e, būtų supainioję rinkėjimai, partijoms neleidžia uh, neleidžiama mm, dalyvauti rinkimuose ir keista, kad e, valdžios struktūroms teisingumo struktūros visada e, pripažįsta teisybę. Žinoma, gal tai yra, tai yra tušti būkštavimai, bet reikia tą paaiškinti, o kai aš girdžiu, kad Kijevui galios atskiros taisyklės, tai, sakyčiau, pradedu labai neramiai jaustis, negi mes kalbame apie demokratinės teisinės valstybės kūrimasi ar grįžtama prie autoritarinių valdžios režimų ir, ir kai demokratiniai teisiniai instrumentai tai yra tik tušti žodžiai be jokio turinio. Honorevole Severin per tre minuti. Ponas Severin. Ukrainiena. Uh, Ačiū. Pirmininkė, sveikinu svečius iš Ukrainos. E, dėkoju pirmininkė, kad įtraukėte e, šią temą į šios dienos darbo atvarkę, nes prieš, kel, prieš kiek laiko, prieš kelias, keliolika savaičių, buvau tokia pasigėdus likmintis, kad jau yra na, tam tikras jaučiamas e, nuovargis diskusijose dėl Ukrainos. Mes negalime pamiršti Ukrainos, kadangi Ukraina yra labai svarbi bendrai ir negalime pamiršti Ukrainos, kadangi ji yra svarbi mums įgyvendinant europinį projektą. E, Todėl turime šiandien dar kartą pabrėžti, jog europinis projektas dar nėra įgyvenintas iki galo, kol nėra Ukrainos jame. Aišku, yra daug įvairių lūkesčių um, ir praeitie jų buvo daug ir šiandien mes daug tų lūkesčių įvairių išgirdome ir tikrai yra buvę tokių atvejų, kuomet buvo nusivilta tam tikrais lūkesčių, tam tikrų gyvenimų. Uh, Aš manau, kad svarbiausia būtų nesikišti į tą mm, kasdienį mm, valstybės valdymą, tvarkymą. Tikrai tai ne mūsų reikalas. Kitas dalykas, nereikėtų gal mm, palaikyti ar tai opozicijos, ar tai valdančios pusės. Mes turime bendrauti su visa šalimi ir aišku, kad čia mums kai kurios valstybės narės galėtų labai puikiai padėti, nes kai kurios um, iš tų problemų, su kuriomis susiduria Ukraina, yra pastebima labai pla... kai kuriuose ir iš mūsų valstybių narių, ypač, pažiūrėjau, kur yra tam tikrų poslinkių link totalitarizmo, tam tikrų minčių tą linkmę. Taigi, manau, kad turime būtent dirbti tokia kryptimi, kurią um, nubrėžė mano mielas bičiulis Borisas Tarasiukas, kurį labai sveikinu kad jis šiandien pasisakė kaip ukrainietis, o ne kaip opozicijos atstovas. Esu tikras, kad pagristai jo nuomonė galbūt ir skiriasi nuo daugelių uh, kitų pozicijų, kadangi jis atstovauja opoziciją, tačiau turime nepamiršti, kad yra tam tikras minimumas, tai yra e, visos Ukrainos darbo tvarkė. Ir mes turime sutilkti dėmesį būtent į ją. Manau, labai svarbu yra prašyti Ukrainos politinių partijų laikytis iš vien būtent dirbant, var, įgyvendinant tą Ukrainos darbo atvarkę. Aišku, valdanti pusė ir opozicija dirba skirtingai, tačiau jie turi dirbti kartu dėl bendros darbo atvarkės. Ir toliau kalbant apie mūsų požiūrį į Ukrainą, mūsų komisijos darbą ir taip toliau, manau, kad yra daug trūkumų. Ta reikia pripažinti. Ir paskutinis momentas, klausimas abiems svečiams. Kaip jūs sureaguotumėt į ponios Ešton neseniai padarytą pareiškimą, kad Ukraina uh, neturi e, e, europinės narystės perspektyvos kaip tikslo, ar jūs sutiktumėt su tuo, kad tai teisingai atspindi situaciją? Stanak. Uh, Baroninė Ašton tikrai klysta. Čia NATO keičia politiką, o ne Europos Sąjunga. Tai, na, visų pirma, pasveikinčiau viceministrą, noriu pasveikinti jūs su, e, su valstybinė švente. E, vakar, šiandien ar gal kažkada tai labai greitai bus, nes aš darbo tvarkėsiu pasižymėjęs tą datą ir labai sveikinu mano seną bičiulį Borisą ir labai sveikinu ir savo ECR frakcijos visų narių vardu. Uh, Aš labai e, remiu jūsų siekius e, euroatlantinės integracijos prasme, e, vizų režimo liberalizavimo, priekybos liberalizavimo ir kitose srityse. Kaip, pavyzdžiui, ponas Brokas pasakė, iš tikrųjų, jeigu dėl vizų režimo liberalizavimo vyktų kokia tai regata, tai jūs turėtumėt būti jos prieš akiją ir tikrai ne už rusų, o prieš juos. Reikia, aišku, paminėti tokias išaltų konfliktų zonas kaip Abhazija, Padniestrė ir taip toliau. Ir tų teritorijų piliečiai taip pat turėtų galimybę um, gauti uh, leidimą įvažiuoti be vizų, nors gal kartais ir sunku uh, išsiaiškinti, kur ten sąjungininkai, kur ne. Aš vis tik tai būčiau atsargus tais klausimais. Aš norėčiau iškelti keletą uh, klausimų. Visų pirma, kaip Europos parlamento šio komiteto pranešėjas dėl Jotkalnyjos narystės Europos Sąjungoje, kada nors ateityje. Um, vakar susitikome, buvo didelė um, parlamentaro delegacija ir jie antrą kartą iškėlė tą patį klausimą, kad dėrybos, jūsų dėrybose dėl um, stojimo į pasaulio priekybos organizaciją, tai yra pirmasis skyrius, ką reikia uždaryti partija, kad taptum kandidatė. Taigi mm, čia tos, jie sako, kad jų šalies dėrybose būtent Ukraina kelia problemų dėl Serbijos, dėl patekimo į Serbijos rinką galbūt, gal dėl kažkokių tai dėrybinių subtilumų. Gal galėtume čia truputėlį paaiškinti. Aš kėliau tą klausimą taryboje, komisijoje, aš ir asmeniškai bandžiau der, aiškintis ir vis niekaip negaunu to atsakymo, kodėl Ukraina blokuoja Jotkalnijos stojimą į PPO. Praktiškai nevyksta jokios prekybos tarp Ukrainos ir Jotkalnijos. Taigi čia turi būti kažkokių tai kitokių dalykų, kodėl jūsų vyriausybės pozicija yra tokia, o ne kitokia. Ir man būtų labai įdomu, jeigu jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl taip yra. Kitas klausimas. Čia kadangi e, ilgai sekų situaciją jūsų šalyje, mane neramina tai, kad prastėja žmogaus teisų situacija jūsų šalyje. Dėl tamnykį, pavyzdžiui, paminėsiu atveju, neseniai um, pradingo žurnalistė, čia Gongazė gal atveju reikėtų minėti, o, vietos rinkimai o, greitai bus per artimiausius kelius mėnesius. Prezidentas Janukovič, man atrodo, lyg ir stiprina dabar prezidento galės, anksčiau, kai jis buvo ministras pirmininkas, jis siekia sustiprinti ministro pirmininko galės. Žodžiu, aš nežinau, ar taip galima, kad kiekvienas iki po, kai pasikeičia rezultatas po prezidentų rinkimų, būtų keičiamos visos žaidimo taisyklės. Ir dar vienas dalykas, kaip jūs galėtumėt padėti išspręsti konfliktą su Moldova ir Padnestre? A, mm, ridurre il tempo di parola a due minuti perché... Dabar jau reikia trumpinti visų pasisakymų laiką iki dviejų minučių, nes ministras po 6.15 nori išeiti, o nori atsakyti visus jūsų klausimus. Dvi minutės, ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, kaip žaliųjų frakcijos narė, visuomet remiu pilietinę visuomenę ir demokratinius pokyčius Ukrainoje, aplinkosaugos organizacijų veiklą ir panašiai. Todėl man labiausiai rūpi tai, apie ką jau kolegos kalbėjo šiandien. Demokratinės laisvės, žiniasklaidos laisvės blogėjimas Ukrainoje. Per pastarąjį pusmetį, per vasarą girdėjome tokių e, šiurpinančių pranešimų. Pavyzdžiui, dingo žurnalistas Ir vidaus reikalų ministras sakė, kad tai gali būti susijęs su policija ar slaugomis tarnybomis, turiu galvoje Vasilijų Klementjevą. Kitas žurnalistas buvo sumuštas policijos ir pilietinėje visuomenėje girdėjome kitokių įvykių. Pavyzdžiui, Konrado Adenaurio fondo direktorius buvo areštuotas vasarą. Buvo ir kitų įvykių, pavyzdžiui, vyko taiki demonstracija dėl e, Gorkio parko Harkovės statybos, tai yra Euro 2012 projekto dalis. Ir tokia taiki demonstracija buvo išvaikyta ir um, buvo užfiksuota smurtinių veiksmų. Visą tai kelia rimtą susirūpinimą demokratijos pažangą ir tuo, ar tikrai jūsų visuomenė yra pilietinė visuomenė. Taigi mano klausimas būtų toks. Ką jūs, kaip ES integracijos narys, darote parlamente? O ponui Klimkinui, kaip vyriausybės nariui, norėčiau pateikti klausimą, ką jūs darote užtikrindamas, kad e, žiniasklaidos laisvės, žurnalistikos laisvė e, būtų iš tiesų uh, E, pagerinta, kad priartėtumėt prie ES lygmens, nes e, žmonės tuo turi tikėti ir tokia laisvė turi būti garantuojama. Gerbiamas ministrė, jūs kalbėjote, kad Europos integracija yra susijusi Europos vertybėmis, Europos identitetu ir mentalitetu. Kaip iš tikrųjų yra? Dar vienas momentas. E, rugs, spalio antrą dieną Harkove įvyks naujas susitikimas dėl Euro 2012 projekto. Ar jūs galite garantuoti, kad toks taikus žmonių norinčių nekorumpuoto Euro 2012 e, būtų užtikrinta? Ar galėtumėt ką nors pasakyti dėl to, kaip bus kovojama su korupcija pagal Euro 2012? Ponas Belderis, dvi minutės. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai svečiai iš Ukrainos, esu iš Niderlandų ir prieš keletą mėnesių vieną rytą labai įdomiai pasikalbėjau su Niderlandų NVO atstovais. Jie aktyviai dirbo Ukrainoje, vakarinėje šalies dalyje, tačiau siekia išplėsti savo veiklą visoje Ukrainoje. Jie stengiasi formuoti e, supratingumą, kad reikia labiau rūpintis e, neįgaliaisiais, pagyvenusiais asmenimis vaikais. Jie e, stengiasi didinti žmonių samoningumą. Taigi džiugu, kad e, e, yra toks susidomėjimas Ukraina, tačiau Mane domina gal kiek kitas dalykas, kaip ir kur politiškai juda Ukraina, ar į, bus įmanoma, kad mūsų Olandų NVO galės vystyti ten savo veiklą, kad Ukraina gerbs sąžinės, susirinkimų, visas kitas laisvės, kad jų neribos valstybinis aparatas, tačiau kad e, tokiems e, pilietinės visuomenės veiksmams vyriausybė e, padės ir parems. Ar jūs palaikote Ukrainos, e, Ukraina palaiko es pagalbą? Pavyzdžiui, mano, Ukrai, mano dukra Harkove šią vasarą dėstė anglų kalbą. Ji labai entuziastiškai e, grįžo iš ten ir daug gero kalbėjo. Mes mielai regime Ukrainą Europoje, tačiau mes norime, kad Ukraina mm, darytų pažangą link pagrindinių europinių vertybių, pagrindinių žmogaus teisių. Trumpai tariant, tiesiog e, kreipimasis į jūs. E, atsakykite į tas abejonės ir nerimą dėl uh, pagrindinių žmogaus teisių ribojimo. Ačiū. Belder, 2 minutė, l'onorevole Peterle. Ačiū, ponė Belderi, Peterle, 2 minutės. Būsim v Ukrainį na predsedniških. Gerbiamas pirmininkė, aš buvau Ukrainoje kaip stebėjimo misijos narys. Ir ten pastebėjau tokių ypatingų dalykų. Susitikau su tuo studentu, su tais studentais, kurie iš pradžių rėmė vieną kandidatą, o paskui e, tos pačios dienos pabaigoje pradėjo remti kitą kandidatą. Aš paklausiu, tai už ką jūs balsuosit, sako, už nieką, nes visai nesvarbu, už ką be balsuosime. Mm, aš tai įvertinau kaip tam tikrą apatijos tarp jaunimo išraišką. Todėl aš labai džiaugiuosi, matydamas ir koalicijos, ir opozicijos narius šiame posėdėje. Aš žinau, kad e, jūsų pozicijos skiriasi, Tačiau esu tikras, kad jeigu iškils, jeigu bus pasiektas politinis konsensusas tarp koalicijos ir opozicijos dėl Europos standartų, užtikrinant valstybės funkcionavimą, žiniasklaidos laisvę, santykius tarp valstybės ir visuomenės ir panašiai, tai sumažės apatijos lygis, kurį aš jaučiau tarp Ukrainos rinkėjų. Taip pat norėčiau priminti, kad kai Slovenija rengėsi įstoti į Europos Sąjungą, Mes buvome pasirengę judėti sklandžiai ir sugebėjome tai padaryti dėl to, kad buvo pasiektas platus politinis konsensusas dėl to, ką Europa reiškia Slovenijai, ką reiškia Europos standartų prieimimas Slovenijai. Aš norėčiau išvelgti daugiau vienybės Ukrainoje šiuo požiūriu taip pat, ypač kai kalbame apie Europos standartus. Dėkoju, ponė Peterle. Ponas Lyzė, dvi minutės. <clears throat> Dėkuoju, vardu, panie Švenčiansi, panie. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas, gerbiamis svečiai, ministrė. Jūs jau matėte, kiek daug čia yra Ukrainos draugų. Gerbiamas ministrė, anksčiau mes neturėjome garbės susitikti tačiau aš galiu patvirtinti, kad esu Ukrainos draugas. To nevertinkit kaip kritikos, tai yra greičiau susirūpinimo Ukraina išraiška. Pirmiausia, asociacijos sutartis ir laisvosios priekybos zonos sutartis. Kitos dėrybos dėl laisvos priekybos, e, kitas dėrybų raundas prasidės kitą pirmadienį. Ministrai, jūs turbūt žinot, kad yra šiek tiek dviejonių dėl Ukrainos daromos pažangos. Briuselėje. Briuselėje jaučiamas tam tikras susirūpinimas. Bet, ministrė, ką Jūs galvojat apie e, didžiausias kliūtis Ukrainai patenkinti visus ES kriterijus? Antras dalykas, mes kalbėjome apie politiką. Jūs, ministrė, žinote, kad Europos parlamento, tai kaip Europos parlamento nariai yra renkami, nėra svarbiausias pasaulyje klausimas. Bet jūsgi žinote, kad mums labai rūpi demokratijos būklės Ukrainoje, e, būklė Ukrainoje. Daug metų aš jau kartoju, kad kai kurie Ukrainos rinkimų įstatymai yra keistoki, švelniai tariant. Ne aš turiu jūs mokyti, tačiau galbūt jūs galėtumėt pažvelgti į E, rinkimų įstatymus ES ir pasinaudotumėte jų pavyzdžių. Šiuo metu Gruzija keičia savo konstituciją ir pritaiko ją e, Lenkijos konstitucijai. O jūs dabar pasirašėte susitarimą su Rusija dėl karinių bazių nuomos pratesimo Ar jūs nemanot, kad, Ukrainos kariuomenės kad Rusijos kariuomenės dislokavimas Ukrainoje bus kliuvinys jūsų narystiai? Ačiū, ponė Lysek. Labai atsiprašau, kad tiek mažai laiko lieka ministras sakyti, nes jūs kitoj pats turėsite išeiti, bet e, visi, kad rodo, sugebėjau visus parlamentarus išklausyti ir priversti juos kalbėti kuo trumpiau. Jeigu visko negalite atsakyti, tai praleiskite tikrus klausimus, o gal galite likti keltą minučių ilgiau? Uh, firstly, um... Uh... Iškart norėčiau padėkoti už tą gausybę klausimų. Tikrai suvokiu, kad esate labai susirūpinę, e, puikiai tą suprantu. Tikrai negaliu išsamei aptarti visus klausimus, kuriuos kėlėte, tačiau pabandysiu bent iš dalies atsakyti į juos. Kalbėsiu apie tai, kas svarbiausia. Toliau bevizis režimas, politinis, techninis aspektas. Aš visuomet pasisakau už tai, kad būtų mūsų bevizio režimo dialogas depolitizuotas jam būtų daugiau praktinis ir techninis charakteris suteiktas. Aišku, daug ką Ukraina dar turėtų nuveikti ne tik dėl įstatymų reiktojų. Institucinių pakeitimų ir įgyvendinimo sunkumų yra. Tačiau toks e, sąrašas, jeigu mes jį parengtum, mėme, manau, abiems pusėms būtų naudingas. E, kitas klausimas, kaip kolega e, sakė, mane kiek suneramino. Aš neižvelgiu, kodėlgi ES galėtų ar turėtų nerimauti dėl mūsų eurointegracinio kurso. Ponas Teresuk e, pabrėžė, kad tai yra nacionalinio konsensuso klausimas. Santykiai su ES nėra užsienio politika, paprasčiausiai tai yra e, svarbi kryptis ir e, priežastis vykdyti vidinės reformos. Toliau dėl prisijungimo prie muitų sąjungos su Rusija, Baltarusija ir Kazahstanu. Jeigu mes čia pamiršime politiką, kaipgi net teoriškai galėtumėme prisijungti prie tokios muitų sąjungos, nes reiktų persidėrėti dėl krūvos įsipareigojimų ir e, sąlygų, su, ku, su kuo sutikome į investuodami į PPO. PPO niekada nebuvo nieko panašau, taigi nei pragmatiškai, nei politiškai tas neįmanoma. Mūsų prezidentas nekarta pabrėžė, kad tikrai neketiname prisijungti prie minimos muitų sąjungos. Pirmiausia, dėl įsipareigojimų PPO, bet ir dėl kitų priežasčių. Klausimas dėl Jotkalnyjos. Trumpai aš melai aptarčiau šį klausimą išsameu, bet pagrindinė kliūtis e, mūsų dėrybose yra prieiga prie Jotkalnyjos plieno e, rinkos ir Jotkalnyjos ketinimas padidinti e, muitus toms produktų rušims, kurios e, rūpi Ukrainai, ypač maisto produktams. Aš e, e suprantu, kad Jotkalnyje siekia integruotis į, į Europą, bet aš nesuprantu, kodėlgi dėl to muitai e, galėtų išaukti dvigubai. Žinoma, Ukraina gali galvoti apie nuolaidas, bet pabrėšiu, kad mes panašios strategijos tikrai netaikysime plačiau, kaip pavyzdžiui Serbijos atveju, bet visuomet esu pasirengęs išsameu padiskutuoti su jumis. Galbūt aš jums pateiksiu informacijos raštu, nes jos yra dėl padnestrės visiškai esame įsipareigoję išspręsti šį konfliktą. Mes e, pasisakome, kad būtų tęsiamos dėrybos 5 plus 2 formatu. Tikrai, e, jeigu mes čia išvystytume tinkamą iniciatyvą, e, galėtumėme pajudinti įstrigusius reikalus dėl Europos futbolo čempionato 12 mm, metais tikrai nebejoju, kad Šis klausimas niekaip nėra susijęs su mm, pasirengimo problemomis. E, mes kalbame apie nacionalinį pasididžiavimą. Mm, futbolas yra tarsi antra Ukrai... E, religija Ukrainoje, todėl bet kokia nesėkmė čia būtų mums tikra katastrofa tiek dėl futbolo, tiek dėl euro... europinės integracijos. Tikrai mes norime savo draugams Lenkijoje visą įmanomą pagalbą suteikti. Toliau kova su korupcija šiame kontekste. E, Teisingumo ministerija baigė renkti virtinę kovos su korupcija įstatymų projektų. Aš jums pateiksiu daugiau informacijos raštu. Dėl komisarės Eštont pastabos žinoma, turime įsigilinti į situaciją, jau turime vien apie formuluotę, kuri buvo pasirinkta pamastyti. Tačiau noriu pabrėžti, kad partnerystės, peli partnerystė, strateginė partnerystė nėra tai, ko nori Ukraina. Ukraina nori visiškos integracijos į ES ir ateityje siekia tapti ES nare. Būtent taip mes formuojame savo santykius su Europos Sąjunga. Perinu prie kito esminio klausimo dėl išreikšto e, susirūpinimo, pirmiausia dėl vietos rinkimų. E, sutikime, kad niekas nėra tobulas. Būtent dėl to vietos rinkimų įstatymas ir buvo keičiamas. Nors e, E, susirūpinimas egzistuoja, bet pažvelgime realią situaciją, kodėlgi virtinė e, politinių partijų vengia iki šiol registruoti savo e, vietos biurus. Kodėlgi Būtent dėl to mes norime tam to rinkimų teismo, kuris galėtų priimti e, nekvesionuojamus sprendimus. Be to, Ukraina e, tikrai e, išsamei informuos tarptautinius stebėtojus ir pakvies juos tam tarpe iš ES, kad jie nušviestų rinkimus Akivaizdu, kad laisvė ir sąžininkai rinkimai yra mūsų prioritetas. Suprantu, kad negaliu atsakyti į visus iškeltus klausimus, tačiau esu pasirengęs atsakyti į juos bent iš dalies raštu. Dėl Dėl FT tikrai apie tai reikia e, raštu atsakyti, nes laiko tikrai nėra daug. Ačiū. Presidente Tarajuk, lei ha qualche minuto per... Ačiū, ministrė. Tone Tarasiuk, ar dar galis keletą minučių skirti atsakymams į klausimus, kurie jums buvo skirti? Nemažai buvo pateikta, daugiau jums negu viceministrui. Turit laiko, būtų labai smagu. Uh, well, there were a number of questions uh, addressed buvo ponui Klimkinui ir man skirta labai daug klausimų. Negaliu dabar nieko kito kaip padary, padaryti, kaip tik tai pabandyti atsakyti kai kuriuos jų. Ypač per savo pirminį pasisakymą aš bandžiau pamiršti, kad esu Ukrainos opozicijos atstovas ir stengiausi daugiau dėmesio skirti esminiams e, klausimams susijusiams su Ukrainos ir ES santykiais. Tuo pat metu aš galėčiau pasakyti, kad aš e, prašiau, kad e, tarp parlamentarų būtų išplatintas bendras opozicijos partijų lyderių kreipimasis. Tarp jų esu ir aš devini opozicinių partijų lyderiai e, turiu galvoje devynės partijos sudarančias vieningą demokratinę poziciją, e, pasirašė laišką skirtą ponui Rompojui, Barosui, Buzekui ir jums visiems, gerbėjim parlamentarai, e, kuriame atkreipiamas jūsų dėmesys į tai, kad artėja spalio 31 dieną savivaldybių rinkimai. ir jie bus vykdomi pagal tą nederamą, nedemokratišką įstatymą. Dėl to atsiranda sisteminė galimybė klastoti balsus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. Yra septynios sisteminės problemos, kurias mes e, vieningoje pozicijoje išvelgėme. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą e, bendrą jungtinės demokratinės opozicijos kreipimas. Aš negaliu netkreipti dėmesio į keletos parlamentarų išreikštą susirūpinimą dėl to, kad Ukrainos opozicija e, jaudinasi dėl dabartinės valdžios nukrypimo nuo Europos vertybių nukrypimo nuo demokratinės pažangos, kuri buvo pasiekta po demokratijos pergalės Ukrainoje o, oranžinės revoliucijos metu. Ir čia aš norėčiau prisiminti vieną iš plačiausių įvertinimų, kurį, e, kuris buvo surašytas Europos liaudės partijos rugsėjo 13 dienos rezoliucijoje. Bet tai rūpi ne tik Europos liaudės partijai. Neseniai visa ES paskelbė susirūpinimą dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Ukrainoje. Ir e, čia prisimenamas demokratijos bendruomenių forumas, kuriame dirba e, visų demokratinių valstybių parlamentarai. Ten taip pat išreikštas susirūpinimas, kad nukrypstame nuo demokratinių pasiekimų sukauptų Ukrainoje per pastarosius penkerius metus. Dėl labai konkrečių Ukrainos demokratinės opozicijos būkštavimų. Pasiskaitykite šį laišką. Čia aš taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti saugumo tarnybos viršininką pono Horoškovskį, kuris e, suderina žiniasklaidos e, monopolistą, slaptosios tarnybos vadovą, teismų tarybos vadovą, ir, kuris gali paskirti ir atleisti teisėjus. Taigi vienas žmogus visą tai daro ir tai, akivaizdu, kad susikerta interesai. Neatsitiktinai slaptosios tarnybos per pastaruosius mėnesius užsipulinėjo opozicijos pagrindinius lyderius ir bando e, suklastoti net teismų bylas iškeltas opozicijos nariams. Šlikštu tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, ką daro saugumo tarnybos. Iš esmės tai yra buvusi KGB, kaip kad būdavo Sovietų sąjungui nebelieka nieko kito, kaip tik tai išreikšti būkštavimą dėl e, dabartinės administracijos bandymo kištis į partijų reikalus. Turiu galvoje e, didžiausio pozicijos partiją, kurią vadovauja Julija Timošenko. Mūsų valdžia dabar bando sukurti tam tikrus klonus, sakydamos, kad tai yra Jušenko partijos dalis, bet iš tiesų taip nėra. Ir aš galiu pasakyti, kad yra pristatomi kandidatai šios partijos vardu. Tai yra naujovė Europos demokratijoje dėl muitų sąjungos su Rusija. Aš nemanau, kad dabartinė administracija, nevaisant prorusiškos retorikos, drįstų sudaryti muitų sąjungą su Rusija. O dėl ponios Ešton pasisakymų, aš pats buvau priblokštas tokio pasisakymo. Turiu informacijos, kad nepaisant to, kad e, spaudos tarnybos e, nariai nuneigė jos tą pasakymą, ji tokį pareiškimą padarė. Ir čia aš negaliu neprisiminti liūdnai pagarsėjusių kito aukšto ES pareigūno pareiškimų, turiu galvoje poną Ferhoigeną. Tai yra labai nepalankios tendencijos ir aš tikiuosi, kad jūs, Europos parlamento nariai, patys savo įvertinimą padarysite. Kaip Europos parlamento ir Europos integracijos komiteto narys, kaip Ukrainos parlamento ir Europos integracijos komiteto narys, aš paprašiau e, ponios Ashton paaiškinti, kas buvo teisinga, kur buvo klaida. Jūs turite tokią pat teisę. O baigdamas, norėčiau pasakyti, kad tai, ką jūs darote parlamente, gindami spaudos laisvę ir žurnalistų, kurie gazdinami teisės ir, muš... ir mušami teisės, yra labai vertinama. Neseniai e, žiniasklaidos komitetas nusprendė, kad žodžio laisvės propagavimu rūpinsis e, opozicijos lyderis, vienas iš žinomiausių žurnalistų, panas Andrėjus Ševčenko. Ne, ne Lebė Rytulio žaidėjas, bet žurnalistas. Aš tikiuosi, kad <laughs> tai suteiks mums papildomą svertą, bet nepamirškit, kad mes esame opozicija ir mums nepakanka balsų, kad sustabdytume teis narėse priimamus teisės įstatymus ir kitus blogus dalykus vykstančius Ukrainoje. Baigdamas, e, prisiminsiu Ukrainos ir Rusijos susitarimą dėl Juodosios jūros laivyno sutarties pratesimo. Aš buvau pirmasis Ukrainos delegacijos e, e, vadovas darybose su Rusija dėl Juodosios jūros laivyno ir aš galiu pasakyti, kad kuo ilgiau Rusijos Juodosios jūros laivynas liks Ukrainoje, tuo daugiau pavojaus iškils Ukrainos stabilumui ir saugumui. Todėl aš laikausi nuomonės, kad tai buvo klaida. Ne tik prezidento klaida, bet ir e, Ukrainos konstitucijos bei Ukrainos įstatymų pažeidimas. Nebejoju, kad yra teisinių svertų, yra tarptautinės teisės nuostatų, kurios leis mums, kai mes sugrįšime valdžią, anuliuoti šį susitarimą su Rusija. Taigi tokia pozityvia gaida aš ir norėčiau baigti. Noriu padėkoti Jums, mielas pirmininkė, ir visiems kitiems, kurie buvote tokie kantrus, kad sulaukėte netgi šio sutikimo pabaigos. Dėkuoju išsisdomėjimą mano valstybę, ir demokratijos propagavimu visoje Europoje. Labai ačiū išdėmesi. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Effettivamente le ultime sue parole sono anche. Labai ačiū. Pirmininkas sako, Taip, didelis skaičius narių rodo, kaip rūpi mums šie klausimai. E, toliau kitas posėdis. E, spalio penktą dabar postis baigtas.